Ponas Tomas Men pristatys pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Demokratinis pokyčiai ir kartų teisingumas tai yra mano pranešimo tema. Pranešimas yra pagristas įvairiais tyrimais, kur atsispindi įvairios valstybių narių nuomonės, tradicijos. Iš tiesų, aš daug kalbėjau su atskira, atskiriamis frakcijomis, atskirais kolegomis E, su nevyriausybinėms organizacijomis, su e, Europos komisija. Mes turėjome taip pat ir e, klausimus už Europos parlamento ribų. Tai tokia pradžia buvo. Ir labai džiugu, kad žmonės iš tiesų sulaukia vis garbingesnio amžiaus ir jie vis veikesni yra tokiame garbingame amžiuje ir jie vis dar aktyvūs, jie dalyvauja visuomenės gyvenime. Tai vadinasi, tai yra teigiamas pokytis. Aš nenorėčiau pasakyti, kad labai blogai, kad e, visuomenė senėja. Aš manau, kad tai yra ir gerų dalykų. Tačiau antra vertus mes turime atsižvelgti ir į tai, kad mažėja gimstamumas. Be to e, yra ir finansinis e, pasidalymas. Vadinasi, įvairios kartos pasidalyja įvairias rizikas. Todėl mes turime pabandyti jau iš anksto imtis atitinkamų priemonių ir pasiekti uh, kad nedarytume to, ką dėja darė kai kurios valstybės narės. Ten buvo e, bandoma, pavyzdžiui, vieną kartą e, supriešinti su kita karta. Vadinasi, jūs uždirbate e, pinigus ir turite mus išlaikyti, būdavo toks šūkis. Tačiau taip nėra. Mes turime teisingai padalyti naudą ir naštą tarp kartų, todėl mes turime vystyti teisingą politiką ES lygių Ir žinoma, atsižvelgti į Europos e, Sąjungos valstybių narių patirtį, kad būtų vystomas sažiningas dialogas tarp kartų, kad būtų vengiama e, tokios priešiškos e, politikos ir polemikos, kad galų gale visi gautų iš to naudos. Aš galiu pateikti tokie, tokius rezultatus savo tyrimu. Mes valstybėse narėse turime uh, įgyveninti tokius informacinius mechanizmus, kad matytume, kokie yra finansiniai srautai ir kaip mes galime pasidalyti tarp įvairių kartų mūsų finansinę naštą. Mes turime ar ES lygių, ar nacionalinių lygių nustatyti, kaip mes galime įgyventi savo gerąją patirtį susijusią su naštos pasidalymų tarp kartų. Mes turime tą informaciją viešinti, tam reikia komunikacijos platformų, forumų. Čia mes turime įtraukti į tą komunikaciją ne tik tai jaunus ir senus žmonės, bet ir visą visuomenę, visus, kad visi suprastų, kad už ateitį atsako visi. Todėl aš norėčiau e, taip pat pabrėžti, kad e, būtų tam tikra ir jaunimo ateitis užtikrinama, nes e, jaunimas susiduria su daugybė problemų. E, jie negauna darbo, jie negauna tinkamo išsilavinimo, o tai yra žmogiškųjų išteklių švaistimas. E, ir vaikai, jaunimas jau nuo ankstyvos vaikystės iš karto patiria kažkokius sunkumus. Vietoje to, kad jie būtų skatinami, kad jiems būtų padedama, jie išmetami iš e, darbo rinkos, iš mokslo, jie turi anksti palikti mokyklas. Todėl mes turėtume užtikrinti, arba bent jau pasiūlyti jaunimui e, mokymosi vietas, kvalifikacijos kelimo vietas arba, arba mokslus. Ir e, kad jaunimas ne tik norėtų mokytis, bet jeigu kartais ir buvo išstumtas, sakykime, dėl kažkokių priežasčių iš darbo rinkos, vėl norėtų ją sugrįžti. Deja, jaunimas ne visada tai gali, nes e, mūsų ilgametė politika vis dėlto pasistengė, kad e, jauni žmonės būtų ilgam išstumti iš darbo rinkos. Be to, aš siūlau e, tam tikrą paktą, tai yra 50 plus. Nes yra didžiulė būtinybė, kad žmonės, kurie e, yra virš 50 metų, jie nebūtų išstumti iš darbo proceso, iš darbo rinkos. Kad jie taptų patrauklus, jie taptų vėl vis labiau integruojami Mes galime dirbti su atskiromis e, amžiaus grupėmis, pavyzdžiui, kad 55 e, e, iki 64 metų. Ir, sakykime, jie yra sukaupę labai didelę patirtį ir mes galime sukurti tarsi komandas iš tų žmonių, kurie atliktų tam tikras užduotis. Ir įmonės jie galėtų atlikti specifinės užduotis. Mes politikai turėtume, turėtume pasistengti e, kartu su socialiniais partneriais, su profsąjungomis, e, su politikais, pasistengti pakeisti tą situaciją. Mums reikia e, suteikti paskaitas darbuotojams, kurie yra vyresni negu 60 metų, kad jie vis dar liktų savo darbo vietose, žinoma, jau jiems leidžia sveikata. Ir, ir pažiūrėkite, iš, iš, iš tiesų e, šitie vyresni žmonės, jie kartais yra aktyvesni ir jau netviškesni negu, negu jauni žmonės. Ir jie vis dar, jeigu nori dirbti, tai suteikime mes jiems tą galimybę. Toliau kita iniciatyva yra age management, tai yra amžiaus valdysena. Taigi, manau, kad tokiu atveju mes galėtume sukurti partnerystę tarp socialinių partnerių, tarp uh, E, profsąjungų, kad būtų vyresni žmonės vis labiau integruojami. Be to, e, seniorai, į juos vis e, mažiau kreipiama dėmesio. Yra, įsivaizduokite, išta, išta pramonės sritis, kuri yra skirta, sakykime, vyresniems žmonėms, tai yra ir laikrašiai, ir ta, tam, tikri, tam tikri produktai, Vadinasi, reikia į tai truputį daugiau atkreipti dėmesio, reikia išnaudoti tas galimybės. Tie vyresni žmonės kartais jaučiasi e, išstumti, ta, vieniši ir e, jų praktiškai niekas nebenori, bent jau jie taip teigia. Mes turėjome suteikti ant, antrąją galimybę. Kitas dalykas dar yra priežiūra. Čia mes jau turėjome įvairių posėdžių ir mes. E, kalbėjom apie tai, kad e, daug žmonių migruoja, persikelia iš, iš kaimų, nes žmonės ten išmiršta, nes jie ten neturi pakankamai galimybių tinkamai ir oriai gyventi. Galbūt mes galėtume pasiūlyti jiems kažkokias kitas galimybės, sakykime, sukurti kažkokias galimybės. Tačiau kita, kita vertus, e, iš kaimo vietovo persikelia ir jauni žmonės. Jiems ten nėra nei darbo, nei atitinkamų gyvenimo sąlygų. Iš tiesų, jeigu e, politika nori jau kažką nuteikti, jau kažką nuveikti šioje srityje, kaip aš visada sakydavau, tada reikia sukurti atitinkamas sąlygas, nes mes neturime tam tikro nei teisinio pagrindo, nei kitų sąlygų, kad galėtume nacionaliniu lygiu e, vykdyti šios migracijos e, stabdymą. Kitas dalykas, e, reikia skatinti dialogą tarp kartų. Reikia atsižvelgti į šeimų situacijas, kad būtų vis, vis daugiau dėmesio skiriama vyresniems žmonėms. Kitas dalykas tai yra Pavyzdžiui, priežiūra. E, mes galime išmokyti jaunų žmonės e, prižiūrėti vyresnius žmonės, pavyzdžiui, atliekant e, alternatyvėje karo tarnybą. Jie gali dirbti, pavyzdžiui, senjoro namuose arba kitur. Ir galime, sakykime, keistis informaciją tarp jaunesnių ir vyresnių žmonių. Pavyzdžiui, jaunesni žmonės puikiai išmano interneto naujas technologijas. Jie gali pasidaryti savo, savo informaciją su vyresniaisiais ir e, tarsi tie vyresni žmonės tada bus įtraukiami į aktyvų socialinį gyvenimą ir jie bus tada naudingi. Nes, e, kaip suprantate, mokymasis vyksta visą gyvenimą. Tai, tai teskime tą mokymasi. Iš tiesų, aš bandžiau šitą pranešimą parengti ne iš vyresnių žmonių perspektyvos, bet ir iš jaunesniųjų. Galbūt mes e, čia rasime bendrų sąlyčio taškų. Nes jeigu mes nerasime bendro kažkokio sprendimo, sakykime, neišspręsime tos, to kartų konflikto, tada, tada ateitis laukia liūdna, o mes norime sutvarkyti tinkamai savo ateitį ir dėl to m, galime kažką nuveikti jau dabar. Um, um... Ačiū. Negiliau. Pane Kornelisin, ačiū. Man labai didelį susidomėjimą sukelia šis pranešimas. Iš tikrųjų, demografiniai pasikeitimai vyksta. Matome, kad visai vyksta dabar ekonominės ir socialinės krizės kontekste. Mūsų pensijų sistemos tvarumas ir demografiniai pasikeitimai yra e, glaudžiai susiję tarpusavyje. Turime kažką daryti. Pritariu ponui man. Esu įsitikinusi, kad demografiniai pasikeitimai, jeigu į juos iš anksto kreipiamas reikiamas dėmesys, jeigu jam skiriama reikiama valdysena, tie pasikeitimai gali būti valdomi ir tinkamai sutvarkomi. Kai dėl vis, žmonių indėlio į visuomenės gyvenimą, suprantama, tai yra ypatingai svarbus dalykas. Žmonėms galima pasiūlyti būti savanoriais ir teikti tam tikras paslaugas ir panašiai. Aišku, dėl pensijų netrukus sulauksime žaliosios knygos, ji turėtų pasirodyti kitą mėnesį vyks rimtos diskusijos šiuo klausimu, nes pensijų sistemas teks modernizuoti, kad jos būtų tvaresnės. Manau, kad kovoti su diskriminavimu dėl amžiaus reiktų ryštingiau ir tą reiktų labiau pabrėžti pranešime. 80 procentų e, darbdavių nurodo, kad jie nenori priima į darbą asmenys vyresnius negu 45 metai. Ir tai yra iš tiesų problema, tad tas aspektas, kad reikia kovoti su diskriminacija dėl amžiaus, turėtų būti pabrėžtas labiau, mano supratimu. Ir manau, kad reikėtų galbūt išbraukti iš pranešimo galbūt tą nuostatą, kur kalbama apie darbą po išeimo į pensiją. Manau, kad visuomeniai senėjant, jeigu nieko nedarysime, e, turėsime problemų, nes mums ir toliau reikės turėti vaikų priežiūros struktūras, tačiau reikės turėti kitas struktūras skirtas senų žmonių priežiūrai. moterims gali tekti trejopą naštą, jeigu joms teks ant savo pečių užsikrauti visą tai - vaikų priežiūra, senų žmonių priežiūra ir šeimos reikalus. Vyrai ir moteris turi dalyti šios rūpešius, galbūt tai reikėtų dar iškelti pranešime. Tai štai tas lyčių lygybės klausimas ir šį klausimą sprendžiant turėtų būti pabrėžtas. Ir dabar su dideliu sustumė išklausysiu, ką kiti kolegos turėtų pridurti. Pirmininkė, ačiū. Ar galėtumėte dviejų minučių neviršyti pasakydami? Pone Kasteks, prašau. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, <clears throat> aš džiaugiuosi, kad kartu su jumis vėl ir su pranešėju vėl galime diskutuoti apie demografinius iššūkius Apie tai kalbėjome per ankstesnę kadenciją. Aš norėčiau taip pat pasveikinti pranešėją, poną Tomaman, už tą pranešimo pagrindą, kuris mano man, kuriame, mano manimu, yra apimta visa problematika šito demografinio iššūkio, su kuriuo mes susidurėme. Aš pritariu pranešėjai daugeliu klausimų, dėl daugelio išvadų, kurias jis padaro savo pranešime, ypač dėl to metodo, kad mm, net turi visi laimėti. Aš taip pat manau, kad mums reikia atlikti poveikio vertinimą. Be abejonės šita demografinė šika problema nėra naujovė. Europos Sąjunga puikiai žino, kad šitą problemą reikės spręsti, kad ją jau reikėjo spręsti jau prieš keletą metų. Tačiau konkrečių priemonių vis dar ne, e, na, vėluojama sukurti. Mes taip pat žinome, kad senėjimo poveikis bus pasireikš nevienodai ES teritorijoje ir dėl to poveikis padariniai bus skirtingi. Teritorinė problema čia kyla, nes E, asmenys, e, pagyvenę asmenys koncentruojasi vienose teritorijose, jaunesni kitose, yra tos produktyvios, neproduktyvios zonos. Ir tai, na, gali išprovokuoti disbalansą, iškraipyti pusiausvėrą ir, na, sukelti didesnių kaštų poreikį siekiant at, at, na, pakelti šitą geografinį iššūkį reikia vertinti šitas pasiekmes ir reikia taip pat suprasti lygiai taip pat, kad gimstamumo lygis lygiai taip pat yra labai skirtingas priklausomai nuo regionų. Tai reikia labai atsižvelgti. Na, lygiai kaip ir pranešėjas, aš taip pat manau, kad vienas iš pirmųjų tokių atsakymų <clears throat> yra šeimos politika. Ir kalbant apie ją, čia galime rasti sprendimų, ypač uh, kalbant apie gimstamumo didinimą, pirmininkė prašo kalbėti užbaigti, nes labai ilgas kalbėtojų sąrašas. Gerai, pirmininkė, tik keletą minučių. Jūs neturite keletą minučių, sako pirmininkė, jeigu galite tiesiog užbaigti. Taigi, pagrindinė problema yra žmogiškų išteklių valdymas. Kaip galite pastebėti, jaunimo nedarbo problema yra kilusi ir lygiai taip pat yra kilusi ir e, pagyvenusių asmenų nedarbo problema. Tam reikalinga, tam išspręsti reikalinga tikra, reali žmogiškų išteklių politika. Ir įmonės negali atsikratyti šios problemos ir ją nustumti tik tai bendruomeniai. Negalima vien tik bendruomeniai palikti spręsti jaunimo ir pagyvenusios nedarbo problemą. Tačiau aš Pirminkė antraukė kalbėtoją, kuri norėjo pakalbėti apie skirtumus. Labai atsiprašau, bet mes 9.30 turime balsuoti ir turiu dar šešis kalbėtojus sąraše. Būtent tai yra svarbiausias sunkumas. Mes diskutuosim dar dėl pakeitimų, turėsite galimybę pasisakyti. Kolegas Serkas, prašau. Sí, señora presidenta. <clears throat> Es obvio, pero al menos... Ačiū, ponė pirmininkė. Na, jūs galėjote minutę dar suteikti, kad būtų galima užbaigti žmogui, apibendrinti tai, ką norėjo pasakyti. Na, iš mandagumo bent. Pirmininkė. Kalbėtų, kalbėjo tris minutės, nes nespėsime suteikti žodžio visiems norintiems. Aš galiu tik atsiprašyti, tačiau laiko pratesti negaliu. Köszönöm szépen, nagyon rövid megjegyzést tennék, három megjegyzést. Nehéz, nehéz erről a témáról beszélni akkor, amikor. Na, sunku kalbėti šią temą. Dažniausiai kalbam apie jaunimo reikalus. Būtent šis klausimas dominuoja visuomenėje. Įvaizdis jauno žmogaus dominuoja visuomenėje. Ir manau, kad uh, gerai, kad pranešimas paliečia tą kitą aspektą, vyresnio aspektą. E, konkurencija dėl žmogiškųjų išteklių yra taip pat svarbus dalykas ir ta konkurencija nuolatos stiprėja. Brangu yra suteikti reikiamą priežiūrą vyresniesiems Dar vienas aspektas, kurį reikėtų paminėti, yra lyčių aspektas. Mes pateiksime savo komiteto nuomonę pranešėjui ir aš manau, kad jam bus naudinga mūsų nuomonė rengiant galutinį pranešimą. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paminėti du dalykus, kurie mane labai sudomino pranešimo pristatymę. Pirmiausia, tai yra tas kampas, kuris pasirenkamas spręsti problemai. Tai yra solidarumas tarp kartų, siekiant užtikrinti solidarumą. Manau, kad mūsų visuomenė gali tinkamai funkcionuoti tik tada, jeigu būtent globaliai išvelgsime į problemą ir į jaunimo, ir į vyresnių problemą, jeigu abitas problemas spręsime kartu, kompleksiškai. Kitas dalykas, kuris man pasirodė įdomus, yra paktas vyresniems nei 50 metų žmonėms. Nes e, daug dėmesio vyresniems skiriama po to, kai jie išeina į pensiją. Tai, tačiau aš manau, kad tuos klausimus reikia pradėti spręsti gerokai anksčiau, nes žmonės po 50 metų prastai e, jau ruošiasi išeimų į pensiją ir jau reikia pradėti tam renktis. Keletas siūlymų. Pirmasis. Pasiekmė yra ta, kad reikia tinkamai pasiruošti, e, sutikti tuos žmonės, kurie galėtų išeiti į pensiją ir kurie pasirenka dirbti dar kurį laiką. Tai yra reikšmingi resursai, jų nevalia švaistyti. Antra, kad būtų galima vystyti solidarumą tarp E, kartų ir vyresniuosius išsaugoti įmonėse. Svarbu ir toliau tęsti programas susijusią su mokymusi visą gyvenimą. Ir čia įmonėms tenka didžiulė socialinė atsakomybė, jos neturėtų siekti jos nusimesti nuo savo pečių. Dėkoju. Ačiū, ponia Blinkevičiūtė. Ačiū, ponia pirmininkė, aš iš tiesų e, pritariu e, gerbiam pranešėjui, todėl kad Na, e, tokia mūsų Europos parlamento pozicija yra tiesiog būtina e, sprendžiant demografinę situaciją ir norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, pritariu, kad e, paktas 50 plus yra reikalingas, tačiau aš siūlau labai rimtai įsigilinti ir atkreipti dėmesį į vieną iš jūsų pasiūlymų dėl uh, iš ankstinių pensijų panaikinimo. Ar iš tiesų tai gerai suvokta problema kiekvienoje ES valstybei? Nes yra tam tikros taisyklės valstybėse narėse, kad <clears throat> žmonės iš ankstinę pensiją išeina ne iš gero gyvenimo, o todėl, kad jie tampa ilgalaikiais bedarbiais ir ilgą laiką iš tikrųjų neturi darbo. Todėl tas siūlymas gali būti sutiktas labai neadekvačiai ir tiesiog su tam tikrų pasipiktinimu. Todėl siūlau čia e, daugiau panagrinėti esamą šalių narių, narių praktiką, nes šiuo laikotarpiu bent keletą metų mes dar tikrai vyresniai kartai negalėsim užtikrinti patekimo į darbo rinką ir tikrai tai, kad jie turėtų darbą ir nereikėtų jam naudotis iš ankstinių išėjimų į pensiją. Ir antroji mano pastaba būtų tokia E, dėl šeimos politikos. Vis tik tai, jeigu mums Europos Sąjungoje ne, ne, jeigu mes ES nesugebėsim atrasti tokių svertų, kurie padėt, padidintų gimstamumą be galo žemą, išspręsti problemos mes negalėsim. Tai šitokie du uh, momentai. Ačiū. Thank you, Mrs. Rapti. Mrs. Rapti. Πράγματα που έχουν ακουστεί. Θέλω να βάλω την εξή διάσταση. Aš nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Tačiau norėčiau vis tik tai paminėti štai ką. Solidarumas tarp kartų. Apima tai, ką mes e, čia vadiname demografinę problemą mums reikės sensančiai Europai daugiau jaunimo. Ką tai reiškia? Kad ekonominė politika ir ypač ilgalaikiai jos tikslai turi, jos, pagal jos turi būti numatytos paskatos jaunai kartai. Ir tai baigsiu. Krizės laikotarpiu, tokiu kokiu dabar išgyvename Europoje, kuomet mūsų ištekliai riboti, kuomet pensijos mažėja, nereikia nukirsti tų finansinės paramos šaltinių, kurie gali padėti jaunoms šeimoms, jaunoms poroms kurtis, stotis ant kojų ar ar, ar, ar, ar gimdyti vaikus. Pavyzdžiui, kaip Ispanijoje taip yra daroma ir tai, jog, jog tos paskatos yra labai reikalingos. Jaunoms šeimoms reikia išvengti tokių, e, na, išmokų nutraukimo, nes kuomet tos iš tokios išmokos nutraukiamos jaunoms šeimoms, nepadedame nei jaunimui, nei vaikams, nei ekonomikai. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, dabar šita e, ekonominė, ekonominė krizė prisidėjo prie to, kad dabar žmonės negali gauti tinkamos pensijos ir negali išeiti į pensiją, e, sulaukia tam tikro amžiaus. Daugelis e, vyriausybių iš tiesų nustatė vėlesnį pensinį amžių. Ir tai yra žinia, neigiama žinia daugybė vyresnio amžiaus žmonių. Daugelis žmonių turi dabar dirbti ilgiau. Dėl to, kad e, jaunų žmonių skaičius mažėja ir negali būti sukaupiama atitinkamų, atitinkamų lėšų, kad vyresni žmonės būti, galėtų būti remiami. Tai yra blogai. 80-mečiai, kai, kai aš buvau jaunesnis e, žmogus, tai buvo vystoma technologija, ekonomika ir daugiausia buvo rašoma apie tai, e, ką mes darysime ateityje su daugybė laisvo laiko, nes technologija pakeis žmogaus darbą. Tačiau pasikeitė, pasikeitė e, visą situaciją. Iš esmės dabar laisvo laiko turi daugiausiai tik tai bedarbiai. Ir jie nežino, ką daryti su tuo darbu. Jie, jie praktiškai dabar gali mirti badu. O e, Pone pirmininkė, galima sukurti e, gerovę visiems, neverčiant žmonių dirbti iki pat mirties arba iki pat e, gilaus garbingo amžiaus. Nes e, tiek daug lėšų, pavyzdžiui, dabar kontroliuoja rizikos fondai arba rykliai ekonomikos rinkos. Ir jie siekia tik tai privataus pelno. Pavyzdžiui, kazino visi, tai yra e, pramogų pramonė. O šitas lėšas mes galėtume ir geriau investuoti. Galbūt pirmininkė prašo jau pamažu baigti savo pasakymą. Kon konfliktas yra ne tarp jaunesnių ir vyresnių, o, o tarp e, žmonių, kurie dirba, ir tarp kapitalistų, kurie turi tik daug lėšų. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich ganz kurz fassen. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš tik trumpai pasisakysiu, jau daug buvo pasakyta. Aš norėčiau padėkoti visų pirma Tomas, Tomui Manui, padėkoti už puikų pranešimą, jis tikrai puikiai pavykęs, apriepia daug politikos ryčių. Tai vienas dalykas, kurį reiktų dar aptarti išsameu, man atrodo, yra socialinės saugumo sistemų E, patobulinimas, nes iš tiesų į migraciją mes turime labiau atsižvelgti. Man atrodo, kad ypač šioje srityje ateinančiais metais uh, bus didžiausios problemos, nes mes matome politinę raidą įvairiose valstybėse. Ten vis labiau atsižvelgiama į migracijos problemą ir ieškama sprendimų. Aš, aš manau, kad uh, iš socialinės sistemos su šia problema, tai migracijos problema, nesusidoros bet jau dabartinės. Kitas dalykas e, e, švietimas ir e, kitos iniciatyvos, jos turėtų būti labiau pabrėžiamos mūsų valstybių narių nacionalinėse politikose. Mes turime rinkti iš valstybių narių gerąją patirtį ir pasinaudoti ją. Pirmininkė, ačiū dabar prieš grįždama prie to mano pranešimo. Galbūt komisija norėtų pasisakyti. Pane Mackį. Uh, Aš norėjau, atsiprašau, be mikrofono kalbą. where it is. Uh, ah, yeah, sorry. Sorry. Um, and relates the report of Mr. Mann to a uh, Aš noriu tik tai keli žodžius pasakyti. Mes, iš tiesų, pana Tomo, mano pranešimas yra susijęs su mūsų pasiūlymu. Mes uh, rengėme 2012 metus paskelbti aktyvaus senėjimo metais. Ir uh, tai yra puikia proga parlamentui pateikti konkrečius pasiūlymus dėl, šių, dėl 12 metų iniciatyvos. Žinoma, mes turime dar nuspręsti, kaip, at, e, kaip bus patiktas šitas pasiūlymas, kaip jis atrodys. Tačiau bet kokiu atveju mes jau renkame įvairias idėjas, mintis, kokiu tikslu mes siektume per 2012 metus, tai yra aktyvaus senėjimo metus. Ir mes priimsime tarybos, e, tai tiksliau bus priimtos tarybos e, išvados dėl aktyvaus senėjimo metus Ir e, kai kurie konkretūs pasiūlymai, žinoma, jau yra pateikti, pavyzdžiui, Tomo mano pranešime. Tačiau mes laukime ir kitų pasiūlymų iš Europos parlamento. Pirmininkė, ačiū, kad kalbėjote trumpai. Aš e, savo pastabas pateiksiu e, ponui Tomu Manui po to, nes mes turime daug laiko. Tačiau dabar, ponė Tomai, jums žodis. Aš kalbėsiu trumpai. Aš jau iš tiesų aptariau jau kai kurias problemas iš savo pranešimo ir e, ponia Kornelisen, aš pritariu jūsų požiūriui. Žinoma, mes turime, turėsime šitą žalę, žalėją knygą dėl e, pensijų sistemų. Tai bus atskira tema, dėl to aš jos neaptariau. Tiesiog e, e Manau, kad ne viskas yra aptarta e, toje žalioje knygoje, mes pabrėžiame kai kurios dalykus per mažai. Tačiau e, bet kokiu atveju mes turėtume pabrėžti, kad e, senėjimas turi, turi būti lydimas ir atitinkamo finansavimo. Dabar kitas dalykas - švietimo politika. Ir šioje srityje aš labai džiaugiuosi, kad, kad šita visų laimėtojų sistema susilaukė daug šalininkų. Aš manau, kad švietimas yra labai svarbis rytis. E, dėl to e, be konkrečių veiksmų mes nepasieksime nieko toje srityje. Pone Bauer, kitas dalykas - priežiūros e, sistemos yra labai svarbus dalykas. Jauni žmonės, pavyzdžiui, nemokamai kartais atlieka tokius darbus, prižiūri senų žmonės. Mes tu, turėtume tiesiog pripratinti, parodyti jauniems žmonėms, kaip yra svarbu integruoti vyresnius žmonės, kaip yra svarbu su jais bendrauti, nes jie patys, kad nors taps senais žmonėmis. Ir ta patirtis labai yra svarbi jaunam žmogui. Tai šitas kontaktas, e, dialogas su vyresne karta taip pat yra labai svarbus ir jį skatinti reikia nuo pat šeimos. Nes iš tiesų e, mes negalime palikti vyresnių žmonių likimo valiai. Žinoma, aš labai dėkoju kolegoms e, už pritarimą tam, kad visą gyvenimą e, galima mokytis. Vis e, e, dažniau vyresni žmonės jaučia, kad šitą viso gyvenimą trunkančio mokymosi sistema remia daugiau jaunų žmonės. Tačiau reikia atkreipti dėmesį ir vyresnių žmonės, reikia pabrėžti tai. Dabar dėl iš ankstinės pensijos Vokietijoje buvo prasta patirtis. Mes norėjome jaunus žmonės integruoti kuo greičiau į e, darbo procesą ir vyresni žmonės nebenorėjo dirbti, jie išėjo anksti į pensiją. E, darbo vietos buvo panaikinamos, jauni žmonės negavo darbo, o vyresni jau buvo išėję. Žinoma, valstybės narise yra skirtingos sistemos dėl šios šakstinės pensijos, tačiau bet kokiu atveju aš nemanau, kad tai yra e, labai teigiamas dalykas. Kitas dalykas, mano tikslas yra ne tas, kad vyresni žmonės turi kuo ilgiau dirbti. Tiesiog vyresni žmonės turi turėti galimybę dirbti. Daugelis vyresnių žmonių neturi tokios galimybės. Jie vis dar yra aktyvūs, bet negauna darbą. Tai jiems turi būti suteikta tokia galimybė. Dabar e, migracijos problema. Čia pranešime, žinoma, įtraukta e, šita tema. Yra atskiras skyrius. Jie skirtas. Dabar dėl e, Europos komisijos pastabos. E, Žinoma, aš norėčiau pasiūlyti, kad 2012 metais, e, e, žinoma, būtų paskeltas aktyvaus senėjimo metais, kad e, šitas teisingumas tarp kartų būtų pabrėžtas ir kad mes sulauktume paramos iš politinių sluoksnių, nes tai yra labai svarbi tema. Ir aš džiaugiuosi, kad šita iniciatyva yra tarsi mūsų bendra su, su, su komisija. Ir mes žiūrime vieną kryptimį, kaip aš suprantu. Uh, thank you very much, Thomas. Uh, the deadline for amendments is the 13th. Uh... Ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas bus 11 birželio dienam. 29.30 turėtume balsuoti. Rugsėjo mėnesį turėtume balsuoti plenarinėme posėdėje šio dokumento. Pasiruoškite balsavimo korteles, kad galėtume iš pradžių pabandyti, kaip veikia sistema. Tiksliau balsuosime jau dabar dėl Europos pristatymų prie globalizacijos padarinių fondų lėšų panaudojimo. Ir balsuosime taip pat dėl ir kitų pranešimų, Waterfall Crystal, ir taip pat balsuosime dėl Europos pristatymų prie globalizacijos fondo lėšų panaudojimo Ispanijoje Valencijos srityje ir Kastilijoje Lamanšoje. Darbo grupė buvo pateikusi pakeitimus, jie buvo diskutuoti ir balsuoti, o dabar pradėkime balsuoti. Vote is closed. No. Okay, you tell me when it's closed. Uh, sorry, the vote is now closed. It's four, four. And the result is... Balsavimo rezultatas yra toks, 40 kolegų balsavo už, 4 prieš, niekas nesusilaikė balsuodamas. A, a Ir turime vieną kolegą, kuris neturi balsavimo kortelės. Atsiprašau, sako kalbėtojas, aš balsuosiu rankos pakelimu ir šiuo atveju balsuoju už. For the next vote, uh, can you make sure that you announce or put your thumb up or down, whichever way you're voting? Uh, labai prašom pranešti kitus savo balsavimo rezultatus tokiu atveju. It's on, um, yes, for atypical workers, uh, Ms. Right, the amendment one is inadmissible. Uh, com Pirmasis pakeitimas yra neprimtinas, kas už pirmąjį kompromisą. Kas prieš susilaikė primta. Dabar balsuosime. Balsavome tiksliau nuo 50 iki Kompromisas B dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Primta. 60, 61, 62 ir 58 atkrenta. 63 kas už, kas prieš. Susilaikė. Primta. 64 ir 5 yra identiški, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime balsuodami elektroniniu būdu. Pradedame. The vote is, the vote is closed. Baigiame balsuoti. Jau jūsų rezultatą taip pat įtraukėme. 20 už, 26 prieš, vienas kolega susilaikė. Nepatvirtinta. 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 jis yra suderinamas su 63 kas už, prieš, patvirtinta. C kompromisas. Kas už? Prieš. Tikrinsimės elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. 26 už, 21 prieš patvirtinta, 68 atkrenta, 69 kas už. Prieš patvirtinta. D kompromisas. Kas už? Prieš patvirtinta. 70, 71, 73, 76, 77 ir 78 atkrenta. Dėl kitos dalies galime balsuoti kaip dėl D kompromiso priedo, dėl 70. Kas, kas už 72? Prieš. Vėlgi, turėsime pastikrinti elektroniniu būdu. The vote is closed. Baigėme balsuoti. 20 kolegų už, 27 prieš, atmesta. 74. Kas už? Prieš. Vėlgi tikrinsimės elektroniniu būdu. Vote is closed. Baigiame balsuoti. 25 už, 19 prieš, tu susilaikė kolegos, patvirtinta 75 atkrenta. Ne, sako pirmininkė. Yes. Uh, 75, because... 75 atkrenta, kadangi patvirtinam C kompromisą. 80 kas už, prieš Patvirtinta. 81. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 79. Atskirasis balsavimas, kurio prašė žalieji, pirmoji dalis. Matote, nu, kur iki kur turim balsuoti, kas už? Prieš. Tikriname elektroniniu būdu. Vote is closed. The 27... Baigiam balsuoti. 27 kolegos už, 20 prieš patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Vėlgi, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti dėl antrojo, dėl antrosios pakeitimo dalies. Vote is closed. Baigiam balsuoti. 23 už, 23 prieš. Atmesta. E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 82, 3, 4, 5, 6, 7, krenta 88 pakeitimas. Kas už? Prieš? tikrinamės elektroniniu būdu. Dėl 88 pakeitimų. Oh. That's why everybody put it on. Thank you. Uh, the, the vote is closed. Baigiam balsuoti. 32 kolegos už, 14 prieš. Patvirtinta. F kompromisas. Kas už? Prieš patvirtinta. 89, 90, 91, 92, 93, 4, 95, 96 atkrenta, 97 kas už. Kas prieš? Patvirtinta, 98 kas už. Pasitikrinkim. Dėl 97 tikrinamės. The vote is closed. Baigiam balsuoti. 27 už, 20 prieš. Patvirtinta. 98 kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 99 už. Prieš. Patvirtinta. Šimtasis buvo atsimtas. 101 kas už prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas kas už kas prieš susilaikė. Balsuosime elektroniniu būdu dėl G pakeitimo. Baigiame balsuoti. 34 kolegos balsavo už, 13 prieš, patvirtinta. 102, 104, 105, 106 ir 103 atkrenta. H kompromisas kas už, prieš, patvirtinta.

116, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 atkrenta, kaip ir 125. Periname prie 126, kas už prieš. Turėtume pasitikrinti regis dėl 126. Pradedam balsuoti. Vote is closed. Baigiam balsuoti. 29 už, 19 prieš, patvirtinta. 127 suderintinamas su 126. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 128 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 129 kas už, prieš susilaikė patvirtinta 130 atkrenta 131 suderinamas kas už prieš susilaikė patvirtinta 132 atkrenta 133 atkrenta 134 yra pranešėjo pakeitimas manau turite šį tekstą. Vienas, trys, keturi pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 135 yra žodinis pakeitimas vėlgi, jūs jį turite, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 136 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 137 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 138 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Kompromisas J. Kas už? Prieš. Tikriname elektroniniu būdu. Balsuojame dėl kompromiso J. Vote is closed. Uh, 37 in favor, 11 against. 37 kolegos balsavo už 10 prieš, to būtų patvirtinta. Atkrenta pakeitimai nuo 140 iki 146. 139, gal, jau galime balsuoti kaip dėl priedo, kas pritarėte šiam pakeitimui, kas prieš. Balsuokime elektroniniu būdu ir dėl šio pakeitimo. 139 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. 21 už, 27 prieš. Atmesta. 145 atskiras balsavimas, kurio prašė žalieji. Balsuojame dėl pirmos dalies. Kas už? Prieš. Dėl pirmos dalies balsuokime elektroniniu būdu. Vote is closed. Baigiam balsuoti. 26 už, 23 prieš. Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkė, tai yra žodinis pakeitimas. Turime balsuoti dėl viso pakeitimo, kai, kai išbraukta žodis false. Balsuokime kas pritarė e, pirmąjį šio pakeitimo žodinio dalį, kas už, prieš, tikrinsimės elektroniniu būdu. Žodinis pakeitimas, pirmoji jo dalis. Vote is closed. 24 in favor, 20. 24 kolegos balsavo už, 22 prieš. Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Nepakankamai aiškiai kolegos kelia rankas, reikšim savo poziciją, tad teks tikrinti elektroniniu būdu. Balsuosime dėl antrosios dalies ir pradedam balsuoti. Vote is closed. 20. Baigiam balsuoti, 19 kolegų balsavo už, 29 prieš. Atmesta. Trečioji dalis, kas už prieš. Tikrinsimės, kadangi vėlgi neaišku, kaip kolegos balsuoja. Vote is closed. Baigėme balsuoti 26 už, 22 prieš, patvirtinta. 147, kas už, 147 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 148 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 149 už, prieš, tikrinsimės dėl šio pakeitimo. Vote is closed. Balsuoti baigiame. 21 už, 28 prieš, atmesta. K kompromisas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta 150, 51, 52, 53, 54, 155 atkrenta. Balsuojame 156 kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 157 už. Prieš vėlgi tikrinsimės elektroniškai. Vote is closed. Baigiam balsuoti. 25 už, 21 prieš, 3 kolegos susilaikė. Patvirtintam. Dabar 158 pakeitimas. 160, 161 e, taip pat. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedam balsuoti. Okay, 15 in favor. 15 už, 34 prieš. 159 ir 62 buvo atsimti, kompromisas Elkas už kas prieš. Patvirtinta. 163, 164, 165, 166 atkrenta. 167 kas už. Prieš. Susilaikė. Tikrinsimės elektroniniu būdu. Vote is closed. Baigiame balsuoti. 22 už 26 prieš atmesta. 168. Kas už? Prieš. Šimtas šešiasdešimt devintinkas už. Kas prieš? Turėsim pasitikrinti. Pradedam balsuoti. Uh, can I just say there's one EPP Norėčiau pasakyti, kad yra vienu per daug balsuojančiųjų iš EPP frakcijos. Ir dabar balsuosime iš naujo. Tiksliau dabar dar kartą pasiektam 169 pakeitimas. Oh, I haven't voted. No uh, 25 in favour, uh, 20 second again. It's useful if I vote as well. Um, that's carried. Patvirtinta. 170 yra pranešė žodinis pakeitimas. In some member state žodžiais papildytas, kas už, kas prieš. Vėlgi turėsime pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedam. Favor, 26 už, 23 prieš patvirtinta. M kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 171, 73, 72, 74, 75 atkrentam. 176 ir 177. E, dėl šių pakeitimų dviejų galim balsuoti kartu, kas už, prieš atmesta. N kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 1, 7, 9, 80, 81, 82 atkrenta. Kas 183. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 184, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 185 už. Ai, atkrenta. 158, sako. 186, kas už. Prieš. Pradėk, pasitikinkime elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. 27 už, 21 prieš, tai patvirtinta. 187 kas už, prieš. Gal pamėginkime dar kartelį. 187 kas už, kas prieš. Akivaizdu patvirtinta. 188 kas už, 188 atkrenta, tada 189 yra toks pat kaip 186. Kas už, prieš, susilaikė priimta, 190 atkrenta, ko, o kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 191, 192, 193, 94, 95 atkrenta, 196 kas už, prieš, susilaikė. Priimta 197 už, prieš susilaikė. Priimta 198 už, prieš susilaikė. Priimta 199 už, prieš susilaikė. Priimta 200, kas už, prieš Pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. 28 už, 21 prieš patvirtinta. 201 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. P kompromisas. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 202, 203, 204, 206 ir 207 atkrenta. 205 penktas kaip papildomas. Taigi 205 kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 209 kas už? Prieš. Susilaikė. Aštuntas kas A, atkrenta. 210 kas už? 210. Kas už? Prieš. Susilaikė. Nepatvirtinta. 211. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 212. Už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 212. Balsuoti pradedame. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 17 už, 28 prieš, 2 susilaikė, taigi nepatvirtinta. 213 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 214 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 215 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 216 už prieš susilaikė patvirtinta. 217 už prieš susilaikė. E, pasitikrinkime dėl 217. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas 26 už 22 prieš patvirtinta. 218 kas už? Prieš Pasitikinkime dėl 218 balsuoti pradame. Balsavimas baigtas. 28 prieš 20 už, taigi nepatvirtinta. 29 kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta 20 už. Prieš pasitikrinkime elektroninį balsavimą. Balsavimas baigtas. 30 už 18 prieš patvirtinta. 2, 2, 1 atsiimtas. Q kompromisas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl Q kompromiso. Balsuoti pradedame. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 35 už, 13 prieš patvirtinta. 23, 2 atkrenta, 24 atkrenta, 25, 26 atkrenta. 222 galima daugiau balsuoti kaip papildymą prieš priekų. Kas už, kas prieš susilaikė atkrenta. 227 kas už Siūlau pasitikrinti. Balsuokime dėl 222. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 21 už, 28 prieš atkrenta. 227 kas už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 227. 21 už, 28 prieš atkrenta. 29 kas už. Prieš. Gal galite aiškiau pakelti rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 229. Kas už? Kas prieš? Atkrenta. Patvirtinta? Pasitikrinkime. Buvo dama balsuoti dėl tada devynių. Vote is closed. 27. Uh, Balsavimas baigtas, 27 už, 22 prieš, taigi patvirtinta. 230 atkrenta, 231. Kas už? Prieš. Pritarta. R kompromisas, kas už? prieš susilaikė priimta. 232, 233, 234, 235 atkrinta, 236 kaip papildymas, 236 kas už, prieš pasitikrinkime, balsavimas pradedamas dėl 236. Balsavimas baigtas. 26 ir 23 prieš. Patvirtinta. S kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 237 atkrenta. 238 kas už? Prieš. Susilaikė. Man regis atmesta, bet aš siūlyčiau pasitikrinti, balsuoti pradedame. Dėl 238. Atkrenta 40 prieš 6 už. Taigi, nepatvirtina, dabar balsuojame dėl 239, kas už prieš, susilaikė patvirtinta, 240 už. E, ne, šitas atkrenta, nes 239 buvo patvirtintas. Tuomet 241 suderinamas. 241 kas už? Prieš susilaiko atkrenta. 242 kas už? 241. Gerai, pasitikinkime dėl 241. Balsuoti pradedame. keturi vienas nepatvirtinta. Du keturi du. Du keturi du, kas už? prieš susilaikė atkrenta 243. Taip, dėl to galima balsuoti. Nesuderinamas. Kas už 243? Prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 243. 24, 24, taigi atkrenta. 2, 4, 4, kas už? <coughs> Prieš. Sulaikė. Atkrenta. 2, 4, 5, kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 2, 4, 6 už. Prieš. Susilaikė. Pritvarta. Du, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trys, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Keturi, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penki, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeši, kas už, prieš. Pasitikinkim dėl šeštosios, kas e, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 18 už 28 prieš, taigi nepatvirtinta. 7 kas už. Prieš. Yra žmonių, kurie nekilnoja rankų. Tada pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 7 iš naujo kas už. Prieš. Sulaikė patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Man regis, aš galiu būti apsirikusi. Balsavimas baigtas. 23 už, 24 už, 22 prieš, vienas susilaikė patvirtinta. Konstatuojamosios dalys aštuntoji, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintoji, mm -mm, neatkrenta. 57. Žodinis pakeitimas pranešėjo išbraukti self-employment independent. Kas už? Prieš. Vėl nekelnojate rankų. Taigi kas už? 57 prieš susilaikė akivaizdžiai patvirtinta. Dešimtoji kas už prieš susilaikė patvirtinta. Vienuolikta kas už prieš pasitikrinkime dėl vienuoliktojo. 27 už 21 prieš patvirtinta. 12 dalis atkrenta. 13. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 14. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. T. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 15, 16, 17, 18 atkrenta. 19, kas... 19, 20 balsuojame kartu, kas už. Prieš. Mm, pamėginkime iš naujo, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 21 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 22. Kas už? Prieš. Silaikė patvirtinta. 23. Už. Prieš. Silaikė patvirtinta. 24. Už. Prieš. Susilaikė <clears throat> atkrenta. 25. Kas už? prieš susilaikė. Pasitikinkime elektroniniu būdu. Pasamas baigtas, 21 už, 27 prieš, nepatvirtinta. 26, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 27 už prieš susilaikė patvirtinta 28 už e, atkrenta 20, 30 atkrenta 29 kas už prieš e, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. 26 už 22 prieš patvirtinta. 31. Kas už prieš susilaikė atkrenta. 32. 33. Atkrenta, jei 31 patvirtintas. Kas už? Prieš Pasitikinkime elektroniniu būdu dėl 32-33. Pasavimas baigtas. 19 už 28 prieš. Taigi nepatvirtinta. 34 kas už prieš. Neaišku. Prasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Taip, akivaizdžiai patvirtina 37. Taigi 35. Kas už? Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. 36. Už Norite pasitikinti dėl 35-ojo? 35-as, jeigu pagėdavote, prašau. Trisdešimt vienas prieš septyniolika patvirtinta. Trisdešimt vienas prieš aštuoniolika. Trisdešimt prieš aštuoniolika, gerai. Trisdešimt šeštasis, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 37. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 38. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 39. Atkrenta. 40. Atkrenta. 41. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 42. Kas 43. Kartu. Kas už, prieš, sulaikė patvirtinta, 44 kas už. 44 už, prieš, atkrenta. 44 kas už, 45 kas už, prieš, Nepatvirtinta 46 atkrenta, 47 kas už. Prieš. Nepatvirtinta. Buvo pasilaikyta. 48 kas už. Prieš. Sulaikė. Nepatvirtinta. E. Pirminkė pasitaiso. Gal pasitikrinkime dėl 48 balsuoti pradedame. Regis buvo aiškiai patvirtinta. Kešim 2 už 5 prieš, taigi akivaizdžiai patvirtinta. Kešim 8 devintasis, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Taigi galutinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Gal galite pasakyti, už ką balsuojate? Balsuojate prieš. Gerai. Balsavimas baigtas. 41 už 6 prieš 1 susilaikė. Ačiū už darbą ir sveikinu poną pranešėją, ponę Grunį. Uh, the next one is the Perez report. Uh, kitas dalykas tai yra uh, ponios Pirės pranešimas. Dabar periname prie A kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Kompromisas B. Kas, kas už? Kas prieš? Kas už? Dar kartą. Kas prieš? Patvirtinta. 24 atkrenta, 26 kas už, kas prieš. Gal pasitikrinkime elektroninį būdų. One too many. Oh, from... Dabar iš Aldė frakcijos yra vienas narys per daug. Kolegos yra per daug žmonių iš Aldė frakcijos. Galbūt iš naujo balsuokime. 26. Dėl 26 pakeitimą. Pradedam. On 26. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 21-26. Atmestas e, C kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. 31. E, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtintas. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 33. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 33 pakeitimo. 21, 20. 21, 26, atmestas 34, 35, 34, 35. Kas už? Kas prieš? Pasitikinkime e, elektroniniu būdu 34-35 pakeitimo kartu. Balsavimas baigtas. 27 už, 20 e, prieš. Patvirtintas. Uh, so 35 and 36. 35, 36. 37. Kas už, kas prieš. Elektroniniu būdu balsuosime. 37 pakeitimas. Open the vote on 37. Balsuokime dėl 37 pakeitimo. Uh, the vote is closed. Balsavimas baigtas. 19 už, 26 prieš, 38 atsimtas, 39 kas už, kas prieš. Pradėsime balsuoti elektroniniu būdu dėl 39 pakeitimą. Uh, 20 už, 27 prieš. Atmestas. 40 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Atmestas. elektroninio būdu balsuosime dėl 40. Pradedame. Favor, 20... 25 už, 22 prieš. Patvirtintas. Kompromisas D. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. 41-44 atkrenta, tai 44 už, kas prieš, susilaikė. Kas 44 kas už, kas prieš. Balsuosime elektroninį būdą, 44 pakeitimas. 17 in favor. 17 už, 26 prieš. Atmestas. E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. E, balsuosime elektroniniu būdu dėl kompromiso. E. Compromise E. Pradedame. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 26 už, 21 prieš. Patvirtintas 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinsime elektroninį būdą dėl 50 pakeitimo. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 20 už, 24 prieš. Atmestas. 51 pakeitimas. Kas už? kas prieš. Gal, gal visą piktą pasitikinkime elektroninį būdą dėl 51 pakeitimo. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 20 už, 26 prieš atmestas. Dabar konstatuojamos dalis. Dabar e, paprašyta e, balsuoti dėl atskirų dalių dėl savo, kas už, kas prieš, dėl šito savanoriškumo. Jūs nekeliate pakankamai aukštai rankų, todėl balsuosime elektroniniu būdu dėl pirmos dalies, A, kad sutojimos dalies. I think it's because people are not putting their hands up again. The vote is closed. 26 in favor. 26 e, už, 21 prieš. Dėl antros dalies balsuosime. Kas už, kas prieš. Susilaikime. Patvirtintas. It falls, even though only one part was accepted. Okay, compromise F. Those in... F kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. Dabar aštuntas. Pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtintas. Septintas. E, atkrenta. E, dabar G kompromisas. Kas už, kas prieš. Neaišku. Elektroniniu būdu balsuosime dėl G kompromiso. E, gal galėčiau paprašyti labiau užkelti rankas, nes aš ne, ne, nematau, kas balsuoja. Yeah, very clear. 45 to 1, but so... 45 už, <laughs> vienas prieš. Jeigu jūs pakeltumėte aiškiai rankas, tada iš tikrųjų būtų aiškiau. Žinau, visi pavargome, tačiau e, jeigu keltumėt pakankamai, tai nereikėtų tikrinti iš naujo. Dabar dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtintas. Kompromisas H. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtintas. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. 14, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 15, kas už, kas prieš. E, manau, kad e, atmestas, bet reikia patikrinti elektroniniu būdu. Pradedam. On 15. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 16 už 31 prieš, tai atmestas 16 pakeitimas. Čia e, balsavimas dar atskirų dalių, e, pranešėjas paprašė. E, dėl pirmos dalies kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atkrenta. Antroji dalis kas už? Kas prieš? Susilaikė. Irgi atmestas dabar į kompromisus, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. A, dabar e, balsuosime dėl viso dokumento elektroniniu būdu. An abstention. Yes, uh, 41 in favour, 3 against and 3. 41 už, 3 prieš, 2 patvirtina. Sveikiname, ponė Berė. Kitas klausimas, kitas pranešimas yra kolegų Solė Kristensen. Penktasis pakeitimas buvo atsimtas, periname prie B kompromiso, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis. Kompromisas C, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas žodinis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 16. Atskirasis balsavimas. Balsuojame dėl atskirų, kas, pirm, kas pirmą dalį. Kas prieš pirmą dalį už, e, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė. E, 17. Už prieš susilaikė. Atkrenta. E, nepatvirtina 18. Už prieš susilaikė. Atmesta. D kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 20-21 atkrenta, 19 atkrenta pakeitimai, 22 atsimtas, E kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 25 e, atkrenta, 26 kas už, tiksliau 25, dėl jo turime balsuoti, sako pirmininkė, kas už. Prieš. Tikrinsimės dėl 25 pakeitimo. Baigiam balsuoti. 26 kolegos balsavo už, 19 prieš, daug susilaikė. 26 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta, 27 už, prieš susilaikė patvirtinta, 28 už, prieš susilaikė patvirtinta, 29 už, prieš dėl 29 tikrinsimės elektroniniu būdu. Man atrodo atsimesta, bet pasitikrinkim.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 susilaikė, patvirtinta. 32 už, prieš, susilaikė, atkrent, atmesta F kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 už, prieš, susilaikė Balsuosime elektroniniu būdu dėl 36. therefore it is carried and one abstention. Uh, 30... Patvirtinta 37 atsimtas A kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. E, ketvirtasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Elektroniniu būdu balsuojame dėl viso dokumento su pakeitimais. Pradedam balsuoti. Baigiame. 43 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Ačiū ponui Kristinsenui ir sveikinimai jam. On... Dabar balsuosime dėl Emily Turinin pranešimo dėl jaunimo galimybių patekti į darbo rinką. Skatinimo praktikams užuotų ir gaminės praktikos dalyvių statusus stiprinimą. Sekretariatas prašo poros minučių, kad surasiu dokumentą. Taigi ačiū. 29 pakeitimas, kas už, prieš. Nepatvirtinta, bet aš manyčiau vis tik pasitikrinsime dėl 29. Balsuoti pradedam. Balsavimas baigtas. 23 prieš 23, taigi atkrenta. 28, kas už, prieš sulaikė, nepatvirtinta. 30, kas už, prieš susilaikė, atkrenta. A kompromisas. Patvirtinta, atsiprašau. Aš tai irgi pavargau, ne tik jūs. Taigi A kompromisas. Kas už? prieš. Susilaikė patvirtinta. Šeštasis kultūros komiteto, kas už, prieš. Susilaikė patvirtinta. B kompromisas. Ne, gerai, pasitikinkime dėl šeštojo, kas pradedam balsuoti. Balsavimas baigtas. 33 už 13 prieš patvirtinta. B kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Tuomet einame prie 8 kultūros komiteto. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 39 kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 40 už? Prieš susilaikė patvirtinta, 41 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 42 prieš, už, prieš. Pasitikrinkime dėl 42, pradedam balsuoti. Dvidešimt šeši už dvidešimt vienas prieš patvirtinta. C kompromisas kas už? prieš sulaikė, patvirtinta. 48. Ne, staiso pirmininkė, atsiprašau. 44 praleidau. Dėl sango 44, kas už? Prieš sulaiko, patvirtinta. D kompromisas, kas už? Prieš sulaiko, patvirtinta. Dabar 48, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, kas 9 atsimtas, 50, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 51 už, prieš, susilaikė patvirtinta, E kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 58, kas už, prieš, neaišku. Pasitikinkime elektroniniu būdu, balsuojamas pradintas dėl 58-ojo. Dvidešimt šeši už, dvidešimt vienas prieš patvirtinta. Penkiasdešimt devintas. Kas už? Prieš. Vėl nebeaišku. 59 pradedam balsuoti. Man regis patvirtinta, bet aš nesu tikra. 59. Taigi 21 už, 24 prieš. E, tai nepatvirtinta. F kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Tuomet dvidešimt penktasis kultūros atkrenta, nes tada einam prie šešiasdešimt ketvirto, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 14 kultūros atkrenta, nes 64 priklausė, 65 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 66 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 12 ir 29 jau paimtas, taigi H kompromisas kas už, prieš. Man nelabai aišku, kelkite rankas aukščiau. H kas už, prieš. Susilaikė patvirtinta. Tuomet pereisime prie 13. 77, kas už prieš susilaikė, patvirtinta 78, kas už, prieš susilaikė, priimta 79 už, prieš susilaikė, patvirtinta 81 už, prieš susilaikė, patvirtinta dešimtasis kultūros, patvirtinta, vienuoliktasis kultūros komiteto, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 9, 7, 82, kas už, prieš, balsuokime elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 24 už, 22 prieš, patvirtinta. 83, kas už prieš susilaikė patvirtinta 84, kas už prieš susilaikė patvirtinta 85, kas už prieš susilaikė patvirtinta. A, į kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Einame toliau prie 90 Pirmas atskrimt. Antrasis kultūros komiteto pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Uh, 28 in favor, 20. 28 už 19 prieš. Patvirtinta. 92 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 93 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aš 26 kultūros, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kultūros komiteto, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 94 žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 95 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 15 kultūros komiteto kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kultūra 1 apimtas, kad kultūra 19 kas už prieš susilaikė patvirtinta. J kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas, kas už, prieš, pasitikinkime elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 13 už, 14 už 32 prieš, taigi nepatvirtinta. 101 kas už, prieš, susilaikė. Gal galite aukščiau rankas kelti dėl 101, kas už, prieš. Vis tik tai pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 101. 20 už, 27 prieš atkrenta. 102 kas už, prieš susilaikė. Pratvirtinta. 104 už, prieš susilaikė. Patvirtinta. 103 už, prieš. Man regis nepatvirtinta, bet pasitikrinkime. Masuoti pradedam.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 Those against? I'll open the vote on 108. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Taigi 32 už 13 prieš, 108, ne, 108 patvirtintas. 109 kas už prieš sulaikė patvirtinta, 110 už, prieš, kas už atsiprašau, susimaišiau iš naujo, 110, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 111 už, prieš, susilaikė priimta, 112 už, prieš, susilaikė priimta, 113 už, prieš, prieš susilaikė priimta. 114 už prieš susilaikė priimta. kultūros apimtas, taigi 115, kas už prieš susilaikė Patvirtinta. 116 už prieš susilaikė patvirtinta 117 už prieš susilaikė priimta 16 7 G kompromisą K kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta 121 už prieš susilaikė priimta. 122 atsimtas. L kompromisas už prieš susilaikė priimta. 128 už prieš susilaikė priimta. 129 už prieš susilaikė priimta. 130 už prieš susilaikė atkrenta 131 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš sulaikė priimta. Septintasis kultūros, kas už, prieš susilaikė priimta. Dvidešimtas kultūros už, prieš sulaiko priimta. Dvidešimt trečias kultūros, kas už, prieš susilaikė priimta Man regis nepatvirtinta. Pasitikrinkim elektroniniu būdu, balsuoti pradedam. Dėl 23 kultūros komiteto pakeitimo. Dvidešimt penki už, dvidešimt vienas prieš, patvirtinta. Vienas, trys, du už, prieš, susilaikė, priimta. M kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Pasitikinkime dėl M kompromiso, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 24 už, 25 už, 21 prieš patvirtinta. 140 kas už, prieš, susilaiko, nepriimta, 141 už, prieš, susilaikė, priimta, 142 už, prieš, susilaikė, nepriimta, 143 už, prieš, susilaikė, nepriimta. 144 su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš sulaikė. Nepriimta. E, priimta, atsiprašau, pirmininkė. 21 kultūros komiteto. Kas už, prieš sulaikė. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Are you clear? 23, 23, so therefore... 23 už 23 prieš, taigi nepriimta. N kompromisas kas už? Prieš susilaiko priimta. 148, 149 identiški, kas už? Prieš susilaiko nepriimta. 150. Taip. Jis netkrenta. Balsuojame dėl jo. Kas už? prieš sulaiko priimta. 151, kas už prieš susilaiko nepriimta. Kultūros 24, kas už prieš susilaiko priimta. 152, kas už prieš sulaikė priimta. Šeštasis už prieš prieš sulaiko priimta. Septintasis už prieš sulaiko priimta. Aštuntasis už prieš sulaiko priimta. A. Kultūros komiteto už prieš sulaiko priimta. Devintasis už prieš sus... pasitikrinkime elektroninį būdų balsuoti pradedame. 24, 20. 24 prieš 21, vienas susilaikė, taigi patvirtinta. Dešimtas kas už prieš e, elektroniniu būdu pradedam balsuoti. Dvidešimt penki už, dvidešimt vienas prieš, patvirtinta vienuoliktas kas už prieš susilaiko nepritarta, 12 už, prieš, prieš susilaiko nepriimta, e, patvirtinta, atsiprašau, pirmininkė, 13 už, prieš, man regis, kad per mažas skirtumas, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Patvirtinta. O kompromisas kas už? Prieš. Sulaiko. Priimta. 18 už. Prieš. Nesu tikra, pa visi pavargė jau. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 18. Vote is closed. Uh, 22. 22 už. Daugiau niekas nenorėjo balsuoti. Jūs. A. Tai 20 už, 25 prieš. Nepatvirtinta. P kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 24 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 25 už prieš susilaiko patvirtinta, 26 už prieš susilaiko priimta, 27 už prieš susilaiko priimta, pirmas už prieš susilaiko priimta, antras už prieš susilaiko priimta, trečias už prieš susilaiko priimta priimta. An, ketvirtas už, prieš, susilaiko. Maregis pasitikinkime dėl ketvirtojo. Dvidešimt keturi už, dvidešimt trys prieš patvirtinta. Penktas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Taigi elektroniniu būdu balsuojame dėl viso tokiu būdu pakeisto pranešimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 42 už, 1 prieš, 4 susilaikė. Sveikinu pranešėją, ponę Turinen. your or on Is this the final? Two final votes. We've only got a few more votes to go. At... Uh, Mes dar kelių, dėl kelių pranešimų turėsime balsuoti. Pirmiausia yra žodžių pateiktas klausimas dėl ilgalaikės priežiūros. A, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Šeštas, kas už, kas prieš. Neaišku, gal pradėsime e, elektroninį balsavimą. sorry. Um, 32 in favor. 32 už, 16 prieš. E, atsiprašau, dabar aš susipainiojęs čia mano pačios pranešimas. Aštuntas dabar, kas už? Mes nebalsavome dėl septinto, atsiprašau. Pakeitimą. Mes visi pavargome, kaip matau. Nemanau, kad mes balsuojame dėl septinto. Taigi, septintas, kas už? Kas už? Kas prieš? Patikrinsime elektroniniu būdu septintą pakeitimą. Yes. Sorry, can I just ask our administrator to get our voting list to the R group? Thank Aš noriu paprašyti administracijos e, duoti e, balsavimo sąrašus A grupiai. Septintas pakeitimas. Hasn't got the voting list, which doesn't help. Um, it's uh, against. A grupė vis dar negavo balsavimo sąrašo. Balsavimas baigtas. That's very useful. Thank you. Oh, how confusing. Uh, there's in... 17 už, 26 prieš. Taigi, atmestas. Aštuntas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Dėl aštunto pakeitimo balsuokim irgi elektroniniu būdu. Vote is closed. Balsavimas baigtas. 20 už, 26 prieš. Atmestas bei kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtintas. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Dabar balsavimas dar skirių dalių 12 pakeitimo, kas dėl pirmosios dalies už, kas prieš susilaikė patvirtintas. Antroji dalis, kas už, kas prieš. E, Elektroninė būdų balsuosime. E, Balsavimas baigtas. 17 už, 29 prieš. Atmestas. Uh, 13 pakeitimas dėl skirių dalių, dėl pirmos dalies kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas, antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, e, atmestas. Dabar galtinis elektroninis balsavimas už visą, dėl viso dokumento. Pradedame. Uh, the vote is closed. 46. Balsavimas baigtas. 46 už, 1 prieš. Ačiū už paramą. Dabar periname prie galutinio balsavimo dėl uh, šios projekto. Pasitikrinkime dabar savo balsavimo sąrašuose. Tai štai, pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. A kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis už prieš Regis atmesta, tačiau pasitikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už 22 prieš. Atmesta 12 už prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 13 už prieš. Susilaikė tikrinamės nuo 13. Vote is closed. Baigėme balsuoti. 23 už, 24 prieš. Tai reiškia atmesta. 14 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 15 už prieš susilaikė patvirtinta 16 už, prieš susilaikė patvirtinta 17 už, prieš susilaikė patvirtinta 18 už, prieš susilaikė patvirtinta 19 už, prieš susilaikė patvirtinta 20 už, prieš Tikrinamės dėl 20. Regis atmesta. Vote is closed. Baigėme balsuoti. 17 kolegų balsavo už, 28 prieš, tai reiškia atmesta 21 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta 22 už. Prieš. Susilaikė patvirtinti 23 už, prieš susilaikė patvirtinti 24 už, prieš susilaikė patvirtinta. B kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 28 už, prieš susilaikė patvirtinta. C kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta susilaikė patvirtinta. 32 už prieš susilaikė. Balsuojame dėl 32 elektroninių būdų. Vote is closed. Baigėme balsuoti. 26 už, 20 prieš. Tuo būdu priimta. 33 už prieš susilaikė patvirtinti 34 už, prieš susilaikė patvirtinti 35 už, prieš susilaikė patvirtinta 36 už, prieš patvirtinta 37 už, prieš susilaikė patvirtinta 37 už. Atsiprašau, sako pirmininkė. 37 liktai norėta pasitikrinti, tai taip ir padarykime, balsuokime elektroniniu būdu. I thought it was passed. Vote closed. Yes, very clearly. 44 in favour, 3 against. Uh, the electronic vote on the final vote. Vote is open. Balsuojame dėl 37 elektroninių būdų. The vote is closed. Dėl viso dokumento 46 balsavo už, vienas kolega balsavo prieš. Sveikinu pati save, džiaugiasi pirmininkė. Na, manau, kad balsavimas buvo tikrai varginanti procedūra. We'll have, um, a two minute, three minute break. 2-3 minutės pertraukos, o paskui pradėsime klausimus. Right, if you could always take your seats and see if you've recovered from... Kolegos, kviečiu visus susėsti, po tos balsavimo sesijos turėtume grįžti prie darbo ir pradėsime klausimus. Uh, we're just about to start the hearing, so those of you who are staying. Kviečiu visus kolegas, kurie lieka klausimuose susėsti. Mes kalbėsime apie Europos teisingumo teismo nutarčių poveikį kolektyvinėms dėryboms. Mes turime savo tarpę Toną Jensen, jis yra ekonominio ir socialinio komiteto pranešėjas, renksantis nuomonės projektą. Na, o trys pasisakantys asmenys bus ponas Armindo, ponas Pas ponė Paskie ir, ir ponas Čerutį. Pirmiausia, suteiksime žodį ponui Armindo Silva iš Europos komisijos. Prašau. Ponios ir ponai, visiems laba diena. Pirmiausia, noriu padėkoti uh, už kvietimą komisijos atstovams E, už galimybę paaiškinti, ką Europos komisija mano apie šį klausimą. Europos teisingumo teismo sprendimai Viking Laval ir Ruffert bylose yra svarbus. Vyko intensyvios diskusijos, kur buvo kalbama apie tai, kaip reikėtų e, taikyti darbuotojų skirimo direktyvą 96-71 E, svarbu buvo aptarti, kokiu veiksmu kolektyviniu galėtumtis profesinės sąjungos, kaip turėtų veikti darbuotojai. Mes dar nepasiekėme socialinio ir politinio konsensuso šiais klausimais. Svarbu išsiaiškinti, kokie kokie teisiniai klausimai turėtų būti keliami pirmiausia ir kokiu priemonių reikėtų imtis ES lygių. Uh, egzistuoja tam tikros įtampos tarp viena vertus spaudimo, e, kuris yra reikalingas bendros rinkos poreikiams patenkinti. Ir kita vertus reikalaujama, kad tų suvaržymų būtų mažiau. Taigi svarbu išspręsti tas taip egzistuojančias teisinės problemas. Turime pripažinti, kad nacionalinės vyriausybės tiesiogiai ar netiesiogiai uh, primtamos taisyklės jau yra bandžiusios tų tikslų pasiekti ir iš dalies išspręsti. Buvo padaryti Švedijoje, Danijoje, Žemosios Aksonijos žemėje, Vokietijoje ir Luksemburgė tam tikri pakeitimai. Švedijoje, Suomijoje buvo susitelta prie kolektyvinių dėrybų aspektų vairių suderinimų. Ir galiausiai e, buvo aptartos savokos dėl darbuotojų skirimo direktyvos, kaip jas vartoti ir interpretuoti, kada galima imtis prieš kompaniją kolektyvinių veiksmų, e, jeigu e, įmonė nesilaiko nustatytų taisyklių. Vokietijoje buvo atsisakyta įsipareigojimo mokėti atlyginimus pagal vietinės e, kolektyvinės sutartys, jeigu jos nėra patvirtintos kaip visuotinai galiojančios. Taigi, buvo taip pat pripažinta, kad daugelį nustatytų taisyklių turi būti tikrinamos ir turi būti įvertinamas jų poveikis. Tačiau yra aišku, kad taisyklių pasiekmes tose valstybėse narėse siekia toliau negu numatyta e, direktyvose ir sutartyse. Teismo nu, tartise yra kalbama apie bendrijos interesų gynimą, pirmiausia, vikingai ir lavalnų tartise. Profesinės sąjungos yra įtraukiamos į problemų sprendimą, e, pripažįstant jums teisę ginti darbuotojų teisės, tačiau tuo pačiu jums neleidžiama e, kitose valstybėse riboti, pavyzdžiui, tam tikrų paslaugų teikimo E, ekonominė laisvė ir socialinės ir ekonominės laisvės turi būti pripažįstamos ir sutartyse jos yra įtvirtintos ir turi egzistuoti kaip bendrijos teisės normos. Antra, valstybės narės ar socialiniai partneriai turi teisę e, apibriežti e, palankesnės sąlygas darbuotojams savo teritorijose remiantis minimaliomis sąlygomis, kurios yra apibrieštos mūsų minėtoje direktyvo 9671. Ir šis klausimas yra susijęs su mūsų minėtos direktyvos interpretacija, ypač trečiojo straipsnių. Kai dėl teisės profesinėms sąjungoms imtis kolektyvinių veiksmų, manau, kad e, teismas ne apriboja darbuotojų teisių. Tiesiog pirmą kartą teismas pripažino, kad kolektyviniai veiksmai yra fundamentali teisė. Profesinės sąjungos galės ir toliau imtis tų veiksmų darbuotojų teisės, teisėms apginti, jeigu tai atitinka egzistuojančias ES teisės normas. Tenka pripažinti, kad laisvas darbuotojų judėjimas Judėjimo taisyklės numato darbuotojų teisės kitoje šalyse, laisvė, laisvai steigtis, teikti paslaugas ir tai yra ES esminiai numatyti dalykai. E, jie atsispindi ES teisės aktuose, yra numatytas lygus traktavimas kiekvienam asmeniu, kiekvienai įmonė pagal tas taisyklės. Mm. Svarbu, kad siekiant įmonių augimo ir tvirtumo būtų apgintos tinkamai darbuotojų teisės. Ar jie e, yra įmonių komandiruojami dirbti užsienio šalyse ar atvyksta patys užsienio šalis dirbti ir steigtis. Darbuotojų teisės turi būti gydamos visais atvejais. E, stengiantis užkirsti kelią e, tam tikrų darbuotojų palankių sąlygų suvaržymui ir taip pat e, būtina turėti aiškias taisyklės, kai kyla tarp valstybiniai ginčiai šiais atvejais. Pirmininkas Baroso 2009 rugsėjai parlamente prisėmė įsipareigojimą e, parengti, įpareigoti dokumentą, greičiausiai reglamentą e, pagal bendro sprendimo procedūrą, kad problemos būtų sprendžiamos ir kad būtų pagerintas darbuotojų komandiravimo direktyvos taikymas. Kai dėl darbuotojų komandiravimo e, Pirmininkaujantį Ispaniją kovo 17-18 surengė um, klausimus ir po jų buvo pateikti siūlymai. Ponas Baroso juos pasipareigojo e, pateikti, jie bus pateikti 2011-aisiais, atsižvelgiant į konsultacijų rezultatus, juose dalyvaus socialiniai partneriai ir kitos suinteresuotos pusės. E, Monti pranešimas čia turėjo vieną iš svarbiausių vaidmenų. Pranešime yra kalbama apie tai, kaip socialinis matmuo integruotos rinkos galėtų būti labiau pabrėžiamas. Tam, kad vieninga rinka galėtų tvariai vystytis ir atsigauti, svarbu išvengti tam tikros įtampos, jį pasireiškia socialinėje srityje. Regionis ir vietinis kontekstas taip pat neturėtų būti pamiršti. Būtent dėl to teko patikslinti tos direktyvos 9671 veikimą ir išsiaiškinti, kokios yra darbuotojų ir įmonių teisės ir pareigos. E, administracinis bendradarbiavimas ir sankcijos taip pat yra tie dalykai, kurie turėtų būti aiškiau e, reglamentuoti, ypač įmonėms teikiant tarptautinės paslaugas. E, E, svarbu, kad darbuotojams būtų užtikrinta streiko teisė. Tarybos reglamento traimės straipsnė apie tai kalbama. 2671, e, tai vadinasi, tai tas reglamentas ir ginčių sprendimas yra vienas iš um, aktualiausių klausimų, kur kalbama apie minėtos direktyvos įgyvendinimą. E, 90 Aštuntaisiais metais buvo prisimti tam tikri įsipareigojimai ir dabar svarbu tuos įsipareigojimus, įsipareigojimus dar kartą peržvelgti, užtikrinant laisvą prekių judėjimą ir taip pat užtikrinant laisvą darbuotojų judėjimą per streiko teisę. Nes jeigu šios problemos nebus išspręstos, gali kilti problemų vidaus rinkos veikimui. Dėl to žmonės e, suinteresuoti patirtų rimtų nuostolių. Ankstyvojo įspėjimo sistema, kai dėl prekių judėjimo ir keitimasis informacija tarp valstybių e, buvo įdėkti dalykai, kurie leidžia padidinti tarpusavio pasitikėjimą. Komisija vaidina arbitro vaidmenį čia, nes ji turi dirbti taip, kad identifikuotos kliūtis laisvam prekių judėjimui būtų pašalintos. Dabar komisija e, nagrinėja pranešimo siūlymą, mes parengsime tam tikrą modelį, kuriuo remiantis būtų galima gaivinti vidaus rinką. Ir visa tai vyks metų eigoje. Ir e, Be abejo, reikia peržiūrėti darbuotojų komandiravimo tam tikras taisyklės ir to dokumento poveikį vidaus rinkai kai dėl juridinio pagrindo ir geresnių priemonių e, klausimai yra keliami ir aišku, kad tų priemonių gali būti geresnių. E, pagrindinių teisių hartija taip pat yra tas dokumentas, kurio privalu nepamiršti. Tad peržiūrėti dar yra ką, nes nuomonės daugeliu klausimų skiriasi. Komisija turi galvoti apie tai, kokius apribojimus numato ES e sutartis, kiek siekia kompetencija ES, ypač remiantis 153 straipsnio penktąją dalimi, kur kalbam apie streiko teisę. Komisija turėtų vengti tokių siūlymų, kurie nepadėtų siekti konsensuso tarp teisėkuros proceso dalyvių ir e, socialinių partnerių. E, Kai dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos, reikia pasakyti, kad jis suvaidino asmeninį vaidmenį, apibrėžiant aiškiai komandiruojamų darbuotojų statusą ir teisės. Iki tol e, tas klausimas buvo labai kontroversiškas. Direktyvoje tai buvo padaryta labiau išplėtojant užimtumo savoką buvo pasiektas geras kompromisas. Viena vertus tarp būtinybės teikti paslaugos kitose valstybėse ir sąlygų, kurios turi būti darbuotojams, kad jie galėtų tinkamai dirbti, kad būtų išvengta socialinio dempingo. Ir dabar mes matome, kad pusiausvėra yra tinkama užtikrinta tarp darbuotojų laisvės keliauti ir dirbti kitur ir e, socialinių sąlygų užtikrinimo. Tad mes nemanome, kad yra būtina direktyvoje viską persti aukštinkojomis. Na, tai nereiškia, aišku, kad nereikia ieškoti kai kurių sprendimų, kai kuriems direktyvos aspektams pagerinti. Mes manome, kad direktyvos taikymas buvo netoks geras kai kuriomis srityse, pavyzdžiui, kai dėl administracinio bendradarbiavimo, kai dėl dar administracijos darbuotojų mokymo, kai dėl galimybės pasinaudoti, kai dėl galimybės vaduoti ieškinį teismui, šie aspektai dar turėtų būti tobulinami. Mes matėme, kad egzistuoja tokios įmonės, kurių adresas yra pašto dėžutės numeris tam tikras, jos nevykdo jokios veiklos ekonominis ir e, įdarbinimo srityje tos įmonės neslaiko jokių socialinių taisyklių ir e, vengia atlikti joms tenkančias pareigas. Pagal egzistuojančią jurisprudenciją ES teisės aktais negalima remtis sukčiaujant ar siekiant ne, negerų tikslų. E, tačiau E, teisme būtina įrodyti, kad renkantis įmonės buveinę e, buvo elgiamasi nesilaikant taisyklių, ar buvo ta buveinė pasirinkta, pasirinkta kažkaip piknaudžiaujant. 57 dalyje yra sakoma, kad e, buveinė negali būti pašto dėžutė, nes tai turi būti akivaizdu, kad įmonė turi turėti tam tikrą ekonominę veiklą, tam tikrų laikotarpių. 183 e, taisyklė e, ketvirtų metų aiškiai pasako apie, pasisako apie tai, kokios turi būti sąlygos, kad komandiruoti asmenys galėtų e, likti nacionalinės savo valstybės socialinės sistemos nariais ir saugomi savo socialinės sistemos. E, Taip pat aiškiai reikia apibriežti taisyklės, kai vykdomi rangos darbai. E, nes kol kas neaišku, kas yra atsakingas už tai, kad e, su brangos būdų dirbantis darbuotojai dirbtų e, pagal aiškiai apibriežtas taisyklės. Svarbus dalykas yra ir taip pat ir prevencija. Reikėtų, regisi tiksliau, kad tos taisyklės veikia pakankamai efektyviai. Ir kai subranga vyksta nacionalinių mastų, didesnių problemų nepastebėta. Tačiau, kai teikiamos paslaugos subrangos kitose valstybėse, jų yra šiek tiek daugiau. Būtent dėl to komisija tiek daug dėmesio skiria tarp valstybinėms paslaugoms. Ir tai bus ES atliktos studijos e, susidomėjimo centras. 2009 m. 52 direktyva dėl sankcijų ir priemonių taikomų darbdaviams kurie e, nelegaliai samdo trečių šalių darbuotojus, e, numato nuobaudas darbdaviams, kurie tų nustatytų taisyklių nesilaiko. Kitas klausimas. Kontrolės ir priežiūros mechanizmas taikomas komandiruojamiems darbuotojams. Tokie darbuotojai turi būti kontroliuojami nacionalinės valstybės socialinės apsaugos sistemų. Jeigu tokios esminės taisyklės, kaip pavyzdžiui, e, dėl tokių esminių taisyklių, kaip e, darbo laikas, pavyzdžiui, darbo sąlygos ir panašiai. Tik tai svarbu, kad jie tą nustatytą laiką tam tikrą dirbtų e, įmonėje ir kad juos būtų galima tikrinti. Dėl darbuotojų atleidimų lygiai tas pats kompetentingos lieka nacionalinės socialinės apsaugos sistemos, kaip yra pasakyta direktyvos trečiajame straipsnėje. Egzistuoja tam tikros nuostatos dėl uh, politikos vykdomos priimančiojoje valstybėje. Ir tos nuostatos nesiskiria nuo teismo jurisprudencijos. Teismas sutiko, kad nacionalinė, e, nacionaliniai teisės aktai, kurie riboja paslaugų teikimą, gali būti pagristi, jeigu yra tie reikalavimai ribojimai susiję su viešojo intereso apsauga ir jeigu tie ribojimai yra proporcingi ir jeigu tai, jeigu, jeigu tai yra tos taisyklės, kurios gina viešai interesą, kaip mes minėjome. reikia pasakyti, kad reguliavimas dabar yra nuomus plačiau, negu siekia direktyva. Svarbu, kad būtų aiškiau apipriešti visų suinteresuotų pusių įsipareigojimai, tačiau sutartis sutartį yra pasakyta, kad remiantis 352 buvusiuoju 308 straipsniu kur reikalaujama tarybos sprendimo ir parlamento nuomonės. Tad e, galima būtų galvoti apie, priėmimą, apie direktyvos priėmimą dėl įgyvendinimo. Komisija jau e, mano, kad reikėtų imti šios iniciatyvos, kad ir kokia būtų e, juridinė bazė šitų veiksmų. E, svarbu atlikti studiją dėl direktyvos poveikio, tai turėtų apimti juridinius, socialinius ir ekonominius aspektus, E, tyrimas prasidėjo 2009 metais ir e, šiemet jau sulauksime rezultatų. Vertinimas vyksta remiantis parlamento, parlamento 2008 metais pasiūlytų bandomojų projektų. Buvo sudaryta ekspertų grupė tam, kad būtų galima aptarti direktyvos interpretavimo įvairiausius sunkumus ir iš to kilančias problemas. Pavyzdžiui, viešosios politikos nuostatų gyvendinimas, aš jau tai minėjau, e, minimalus darbo užmokestis ir tai yra tie dalykai, prie kurių dirbama, komitetas prie jų dirba, stengiamas išsiaiškinti, ar galima e, šiais klausimais pasiekti konsensusu. Ekspertų komitete buvo sudaryta darbo grupė, kurios tikslas yra įvertinti elektroninės duomenų keitimosi sistemos e, įmanomumą, nes nacionalinės administracijos struktūros galėtų tarpusavį keistis duomenimis tokiu atveju. Taigi yra numatyta įdėkti tarp darbo inspekcijų tam tikrą bendradarbiavimo platformą, kad būtų galima tinkamai kovoti su nelegaliu darbu. Darbai prasidėjo 2009-aisiais ir šiemet antrą pusmetį jau sulauksime rezultatų. Komisija taip pat parėmė e, penkis transnacionalinius projektus ir įvairius siūlymus. Visą tai leis visiems tiems, kurie dirba darbuotojų komandiravimo klausimais, keistis gerąją praktiką. 2010-aisiais vėlgi bus skelbiami panašus kreipimais į panašus badomiai projektai, kuriuos inicijavo Europos parlamentas. Ponios ir ponai, aš tikiuosi, kad labai aiškiai išdėščiau, kad reikalingi tam tikri patikslinimai, reikalinga aiškiai atsiliepti į suinteresuotų pusių reiškiamą susirūpinimą. Tai yra uh, E, Europos komisijos svarbiausiasis prioritetas. Aš tikiuosi, kad atsakiau į daugumą jūsų klausimų. Jeigu turėtumėte daugiau, mielai į juos atsakysiu. Ačiū. Ačiū už jūsų pranešimą. Dabar norėčiau, tiksliau norėčiau padėkoti generalinio direktorato atstovo ir pristatyti Europos e, profesinių sąjungų konfederacijos atstovę. Ačiū už kvietimą, aš pabandysiu patikti svarbiausias pastabas, kurios mums yra labiausiai rūpimos, o bet kokia atveju į kitus klausimus atsakysiu diskusijos metu. Jums buvo išdalinta, e, išdalintos kopijos mano PowerPoint'o e, prezentacijos ir aš e, bandysiu bent jau laikytis nustatyto laiko, kuris mums buvo suteiktas. Aš ir e, mano organizacija su e, Europos e, parlamentu bendradarbiavime nuo 2003 metų dėl šių priima bendrus sprendimus dėl komandiruotų darbuotojų. Be to, bandome atsakyti svarbius klausimus į, į pačias politikos priemonės, kurios skirtos ir komandiruotėms darbuotojams, ir darbo santykių reguliavimui. Labai svarbiausia, svarbiausia yra dabar pabrėžti, kad e, mes kalbame apie bendrai, bendrąją rinką. Ir čia yra taikoma e, taikoma e, kolektyvinių dėrybų ir komandiravimo direktyvos. Tai nėra e, tikslas savaime šios diskusijos. Mes siekiame palengvinti e, komandiruotų darbuotojų dalę. Ir šiame e, kontekste mes norėtume peržvelgti visas priemonės, kurios buvo e, parengtos. Jeigu mes pažvelgėme į šitas e, bylas, kurios buvo e, pateiktas Teisingumo teismui, tai aš food kai, kaip futbolo terminais aš norėčiau pasakyti, tai yra 4-1. Tai yra rezultatai, kurie nėra itin palankus darbuotojams. Man buvo labai įdomu pasiklausyti panos Silvos, kai jis e, iškėlė tokį klausimą, kaip mes jį ir suprantame. Klausimas e, e pagal ponės Silva yra tas, kad valstybės arba profesinės sąjungos vieną dieną kažką nuveikia, tai tie jų veiksmai neturi pažeisti bendrosios rinkos bendrų principų. Mes turime surasti bendrą, subalansuotą sprendimą, tai mes to ir užsiimame Europos profesinių sąjungų konfederacija. Mes norime nustatyti, kad e, būtent, kad įmonės, jeigu jos yra subrangovai kitoje šalyje, komandiruoja darbuotojus, kad jos nepažeistų bendrosios rinkos principų. Todėl ir reikia šito subalansuoto požiūrio remintis Teisingumo teismo sprendimais. Jūs, e, jūs klausite apie e, šių teismo sprendimų poveikį kolektyvinėms dėryboms. Mes pabandėme e, per, parodyti didžiausias rizikas, jeigu vyksta, yra tam, tam tikra kolektyvinės dėrybos, siekiant apsaugoti darbuotojus, kurie komandiruojami, pavyzdžiui, kitą šalį, ypač tarptautinių lygmenių. Dabar Europoje iš esmės galima tai lengvai padaryti. E, pavyzdžiui, imtis kolektyvinių veiksmų kitoje šalyje. Ir kiekviena įmonė, kuri galvoja, kad yra tarptautinės e, lygmuo paliestas, kai jinai dirba kitame, kitame, kitame, kitoje šalyje, gali pastebėti, kad tos kolektyvinės dėrybos sutrukdo jai laisvai judėti bendroje rinkoje ir tai e, gali paskatinti ją neperėti, neimtis, nesimti darbo kitoje šalyje. Pavyzdžiui, British Airways e, e, ir ekspertų komitetas jau pripažino, kad e, dėl teisingumo teismo sprendimų kyla problemų, pavyzdžiui, British Airways atlikti darbus kitose šalyse. Aš manau, kad reikia mums didinti samoningumą, ypač darbuotojų ir įmonių. Ir pranešime yra aiškiai tai aiškiai pasakyta ir mes tam pritarėme. Tačiau, tačiau aiškiai turi būti ir pasakyta tam tikri dalykai. Mes pritarėme tiems mechanizmams ir toms direktyvams ir taip pat tiems aiškinimams direktyvų, kuriuose aiškiname, kad reikia apsaugoti darbuotojų interesus. Tačiau reikia skirti apsaugą ir protekcionizmą. Tai e, yra ir diskutuotinis klausimas. E, kolektyvinės darybos arba kolektyvinės e, veikla, ar tai yra e, kliūtis įmoniai dirbti kitoje šalyje? Ir jeigu tai yra kliūtis, tai kokia apimtimi? Mes ne, netikėme pakankamai dėmesio šiam mechanizmui kolektyvinių dėrybų kiek, kiek jisai turi galios ir kiek jisai gali sutrukdyti E, bendrosios rinkos funkcionavimui. Tai yra tarsi iš ankstinė sąlyga. Mes e, keliomis e, progomis paminėjome, ką galime nuveikti šioje srityje. Aš, aš manau, kad balansas yra neteisingai nustatytas. Mes turėtume atsižvelgti daugiau į sutartį ES, dėl ES veikimo. Uh, veikimo. Ir e, mes turėtume siekti socialinio progreso, socialinės pažangos, kur yra minėta sutartyje. Mū, tai yra mūsų tikslas. Jeigu mes taip aiškiname sutarties nuostatas, jos turėtų būti nenukreiptos į tai, e, kad e, turi būti tikrinama, ką veikia, kontroliuojama tiksliau, ką veikia darbuotojas ES ir tokioje šalyje. O mes turime tiesiog apsaugoti jį, socialiai apsaugoti. E, mes e, turime e, vis dėlto turėti taisyklės, kaip darbuotojai tai gali būti komandiruojami į kitą valstybę ir kaip jų apsaugomi jų interesai. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu paaiškinti visą kontekstą ir visą teisinę, teisinį pagrindą. Tai yra paslaugų direktyva, tai yra darbuotojų komandiravimo direktyva, tai yra taip pat ir startie nu, tam tikros nuostatos dėl paslaugų teikimo ir yra priemonės nacionaliniu lygmeniu. Ponas Montė iš tiesų parengė puikų pranešimą. Mes nesiniai atidžiai išnagrinėjome šį pranešimą ir mes toliau jį nagrinėsime. Man atrodo, kad labai yra mm, teigiamas dalykas, kad jisai e, pastebėjo kad reikia tam tikro teisėtumo privatumo siekį ir aiškumo rinkoje, ypač kalbant apie, apie paslaugas kitose valstybėse. Tai yra, yra e, e, turi būti ir užtikrinama, žinoma, ir pagrindinės e, laisvės. Tačiau čia kyla problemų su e, komandiravimo direktyva. E, e, e, e, e jisai tiesa. E, e, netyrę, kaip e, sprendimo poveikį galima e, sušvelninti arba e, paversti į teigiamų. Nes, o, o, tačiau, jeigu mes kalbame apie, pavyzdžiui, paslaugų direktyvą, jinai yra skirta atskirai sričiai, o komandiravimo direktyva tai yra visiškai kita sritis. E, ir jeigu mes, pavyzdžiui, imtumės tam tikrų veiksmų, kurie prieštarautų, pavyzdžiui, e, komandiravimo direktyvai, tada iš karto įsijungtų iš tas e, iš anksninių spėjimo mechanizmas ir mes susidurtume jau su komisijos bei valstybių narių pasipriešinimu. Tačiau, ponas Monti, bet kokio atveju išsprendė, išsprendė šį klausimą atsižvelgdamas ir į antrinius teisės aktus. Tai, kad jį atsižvelgdamas į pagrindinių teisų ir laisvių perspektyvą. Uh, Mes e, pasiūlėme per, persvarstyti e, direktyvą, pačią direktyvą, e, pamatysite pateiktoje medžiagoje. Aš neturiu laiko dabar, kad išsami gilinčiausi į mūsų pasiūlymus, aš kalbėjausi su, su ekspertais, ten mes aptarėme ir te, pasiūlymus dėl teisės aktų, mes esinėme informaciją, Europos parlamentui informaciją, anglų ir prancūzų kalba. Ir aš manau, kad jums pasvarstymas būtų naudinga šią informaciją. Taip, komisija, jeigu jūs nusprendžiate reguliuoti šį dalyką, jinai band, kaip tik ir sprendžia mūsų problemą. Dabar kitas dalykas yra įgyvendinimas ir taikymas šių teisės aktų. Mes kalbėjom su socialiniais partneriais, su IEC ir IEVV. Mes e, sustarėme pagerinti uh, E, šių direktyvų įgyvenimą statybos sektorija. Tačiau, kaip sakė ponas Silva ir mes diskusijoje diskutavome, e, iš šios, e, šios direktyvos neišsprendžia problemų kylančio, pavyzdžiui, interpretuojant ar aiškinantis komandiravimo direktyvą. Reikia iš esmės labiau apsaugoti mūsų darbuotojus. Ir, ir, ir to būdu, kaip yra aiškinama komandiravimo direktyvą, atsižvelgiant į sutartį, tai e, netitinka mūsų aiškinimo. Tai būtent, kad būtų taikomas minimali apsauga darbuotojams. Be to, dereguliavimas yra e, skirtas tam, kad būtų sprendžiami tam tikri įdomus klausimai. Pavyzdžiui, e, bendros ir atsakomybės sistema turėtų būti įdėkta E, viso ES lygių, nes atskiros valstybės negali sustarti dėl tokių dalykų. Kiti dalykai yra pakankamai jautrus. Mes manome, kad e, šis e, reglamentas, jį būtų sunku taip pat priimti, kaip ir, kaip ir persvarstyti komandiravimo direktyvą. Mes žinoma diskutuosime dėl šios komandiravimo direktyvos. Žinoma, mes peržiūrėsime ir komisijos patiktus pasiūlymus E, bet kokiu atveju mes pareikšime savo abejonės, e, kurias teikime ne tik tai komisijai, bet ir parlamentui. Dabar galiausiai dėl e, viešuosius pirkimus, viešai konkursai tai yra labai svarbus, svarbi priemonė daugelį valstybių narių. Ir manau, kad jis turi didžiulį, didžiulį poveikį. Ir čia nacionalinės, e, nacionalinės ties aktai e, gina, pavyzdžiui, e, kolektyvinės darybas, kolektyvinės sutartis. Ir aš manau, kad mes turėtume šį kolektyvinių darybų klausimą spręsti žvelgdami į viešųjų pirkimų arba konkursų direktyvą. Ir reikia atkreipti atkreipti dėmesį, kad tik 10 valstybių narių ratifikavo tokią priemonę, kuri pripažįsta kolektyvinių dėrybų priemonę. Taigi, kaip galima susijęti dabar e, Teisingumo teismo sprendimus, e, jų poveikį su tuo, kad tiek mažai valstybių ratifikavo kolektyvinių dėrybų priemonę. Aš manau, kad e, jeigu ES nori toliau plėtoti savo ekonomiką, Tai turi būti atsižvelgta šios klausimus. Aš nežinau, ar atsakiau į visus jūsų klausimus. Taigi, žinoma, jums tikriausiai įdomu, ką mes e, e, aptarėme su darbdaviais e, šiame kontekste. Mes iš tiesų konstruktyviai diskutuojame su jais labai malonioje atmosferoje. Ir mes sustarėme nesut, nesutarti dėl kai kurių svarbių klausimų. E, ir manau būtų labai svarbu, pavyzdžiui, e, mobilumo klausimas sprendžiant e, būtų mm, aptar, aptar, aptarimi šį klausimą su socialiniais partneriais, su kitais partneriais. Tačiau aš nematau, kad pagrindiniais klausimais mes rastume greitai sutarimą. Ačiū už Jūsų pranešimą ir mūsų paskutinis kalbėtojas. Jis yra Europos darbdavių konfederacijos pirmininkas, kolega. Ir jums steikime žodis. Um, like... Pone pirmininkė, ponai Europos parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte mus pateikti pranešimą remiantis Luksemburgo teismo bylomis. Tame pranešime kalbama ir apie kontroversiškus dalykus. Minimi tie dalykai, dėl kurių susitarta ir dėl kurių mes dar sutarimo neradome. Kovo 19 dieną mes sulaukėme naujienų iš komisijos, buvo kalbant darbuotojų um, komandiravimo direktyvą ir toje direktyvoje uh, ta direktyva taip pat prisėmės įkvėpimą ir Monti pranešimo. Tas pranešimas yra e, subalansuotas požiūris į esančią problematiką. Aš šio pranešimo keletą kopijų atsinešiau ir manau, kad galiu Jums pasakyti, kad galite pasižiūrėti ir atidžiau tą pranešimą. Kaip sakė Katlin, procesas buvo ilgas, Tačiau dabar stengiamasi tiesiog giliau tas visas sistemas nagrinėti, kaip jau sakiau, ne dėl visų dar sutarta. Aš norėčiau šį veitą pabrėžti labiau. E, pirmiausia, dėl ko galėtų susitarti socialiniai partneriai. Pirmiausia, e, laisvas asmenų e, paslaugų prekių judėjimas e, rinkoje turi būti kovome su protekcionizmu, diskriminacija. Darbuotojai dirbantis įmonėse vieningoje rinkoje yra svarbiausias dalykas E, kuriant Europą socialinių, ekonominių ir kultūrinių požiūrių. Trečias dalykas tam, kad būtų galima išlaikyti konkurencingumo atmosferą, visos įmonės e, turi laikytis tų pačių taisyklių, e, netaikant jokios diskriminacijos. Ir galiausiai, ką noriu pabrėžti, darbuotojų komandiravimo direktyva apima 0,4 procentus visų darbuotojų ir tą direktyvą būtina geriau įgyvendinti ir sustiprinti. Visa tai yra tarimosi tarp socialinių partnerių objektas. Šiandien mes atėjom pareikšti savo nuomonę. E, apie tai, ką galbūt reikėtų daryti ateityje. Tačiau grįžkime prie to, kas buvo nuveikta, skaitant Europos parlamento darbus. Jūs primėt pranešimą 2000 metais spalį, kur buvo kalbama apie kolektyvinių sutarčių keitimus. Jūs minėjote, kad reikėtų neatsisakyti iš dalies peržiūrėti darbuotojų komandiravimo direktyvą, jeigu paaiškėtų, kad tai yra reikalinga mes dalyvaudami šiuose klausimuose norime pasakyti, kad nereikia tos direktyvos peržiūrėti. Kodėl? Pirmiausia, streiko teisė. Jinai buvo išlaikyta. Dažnai yra užmirštama, kaip ir mūsų minėtų bylų atvejais Viking ir Laval bylose, kad Streiko teisė yra viena iš fundamentalių ES teisių. Įvyko tam tikrų pasikeitimų. 2009 gruodį įsigaliojo Lisabono sutartis ir e, fundamentaliųjų teisių hartija įsivaizduoja kaip saistantis juridinis dokumentas. Tad mes turime suprasti, kokį teisinį poveikį turės šitie pasikeitimai. Galiausiai tai padeda išspręsti tam tikrą problematiką. Tad būtų svarbu e, apžvelgti, ką šiandien turime ir kokie e, dalykai jau yra sureguliuoti. Dėl to būtent privalomojo e, pobūdžio pagrindinių teisų hartijos. Teisė streikuoti nėra absoliuti teisė. E, streiko teisę privalu naudotis proporcingai. Jeigu ribų nebūtų, tai gali pakengti kitų asmenų teisėms ir laisvėms. Tai vėlgi yra numatyta pagrindinių teisių ir laisvių hartijoje, kuriuoms pritarė Europos parlamentas. Tai yra ta teisė, kur yra privalu naudotis proporcingai. O Viking ir Laval e, nutartise nieko naujo šią temą nesakoma, tiesiog Matome, kad atsirado papildomos jurisprudencijos šią temą ir tiesiog matome, kad vėlgi daugeliu valstybių narių tai yra nieko naujo, nes egzistuoja atskirose valstybėse narėse taisyklės, kaip streiko teisė ribojama. Mes vykstant diskusijoms kol kas čia nepasiekėme bendros pozicijos todėl, kad tarp socialinių teisių ir ekonominių aspektų nėra nustatytos tam tikros um, hierarchijos. Ir teisinga formuluotė, priimtina formuluotė visiems rasti buvo sunku. Ekonominė laisvė, man regisi, yra ribota šiandien. Egzistuoja europinės taisyklės, Europos Sąjungos taisyklės, nacionalinės taisyklės ir tų taisyklių sąveika reiškia, kad e, jeigu norime naudotis ekonominę laisvę, turime laikytis visos eilės taisyklių, reiškia, jinai yra kažkiek ribojama. E, Teisingumo teismasgi sakė, kad e, imtis kolektyvinių veiksmų teisė egzistuoja, tačiau tą teisę reikia naudotis proporcingai. Tai vėlgi jokių išimčių ar ypatingų naujienų čia nenumatoma. Turime siekti kompromiso, e, apibrėždami, kaip tą teisę naudotis proporcingai. Priemonės, kurio, kurių buvo imtasi valstybėse narėse, kad jos prisitaikytų prie tų taisyklių, nepaneigia profesinių sąjungų teisės imtis kolektyvinių veiksmų. Tai reiškia, kad suinteresuotos šalis turi geriau gyveninti darbuotojų komandiravimo direktyvą. Pavyzdžiui, e, matome, kokie yra Švedijos kolektyvinių darybų sistemos ypatumai. Ten tų sustarimų nėra daug, kartais netgi sunku išsiaiškinti, ka, kokias taisyklės asmenės taikyti komandiruojantiems darbuotojams. Skaidrumo trūksta, tad svarbu, kad ši direktyva Švedijoje turėtų būti taikoma žymiai geriau. Nacionalinių lygių taikomos taisyklės vėlgi nėra tinkamai atspindinčios kolektyvinių darybų tvarką šalyje. Valstybės narės turi turėti turi atkreipti labiau dėmesį interpretacijos klausimus. Ir aš manau, kad darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūrėti nereikia. Tai visą tai mano supratimu yra akivaizdu. Kad būtų teikiamos paslaugos užsienio šalise, tai yra būtinas dokumentas, svarbu, kad būtų užtikrinta lygia vertė konkurencija, teisinga konkurencija ir vienodos sąlygos komandiruotėms darbuotojams. Įmonės tą ir stengiasi daryti. Tai palengvina darbuotojų komandiravimą, nes egzistuoja vieningos taisyklės, kompanijos turi jų laikytis. E, taisyklių turi laikytis ir komandiruojančios įmonės, ir priimančioji šalis. Tad joks pavojus paslaugų tikimo ES nekyla. Svarbu, kad komandiruojančios įmonės laikytųsi visos tų pačių taisyklių skirtumų tarp įmonių nėra numatyta. Toks ir yra direktyvos tikslas, kad įmonės galėtų naudotis šią direktyvą. Mintis nėra ta, kad vienodai traktuojami turi būti e, darbuotojai. Kalbam apie vienodą įmonių traktavimą. Turi būti aiškios taisyklės, kurių įmonės turėtų laikytis ir turi būti numatytas minimalus darbo užmokestis. Jūs žinote, kad tai yra labai neįprasta ES teisės aktuose, nes mes žinome, kad profesinio užmokesčio minimalaus nustatymas yra valstybių narių kompetencija, bet šiais atvejais, kadangi nėra harmonizavimo direktyvos, o turime koordinavimo direktyvą, tuomet e, keliamas yra klausimas ir dėl darbuotojų darbo užmokesčių. Būtent Dėl to mes ir sakome, kad šios direktyvos peržiūrėti nereikia. Direktyvoje numatytos taisyklės turėtų būti taikomos praktikoje, o nacionalinės taisyklės yra nevienodos, todėl turime geriausiai išsiaiškinti, kaip geriausiai tai padaryti. Būtinas administratinis bendradarbiavimas tarp valstybių, būtinas geresnis įmonių darbuotojų informavimas, kad tų taisyklių būtų laikomasi ir šalims tai yra iš ankstinė sąlyga, kad būtų galima pasiekti geresnio direktyvos įgyvendinimo ir sustiprinimo. E, pažanga šią sritim yra daroma. Direktyvos e, tikslas nėra sukurti įmonėms papildomos naštos, visi turime tai atsiminti. Ir egzistuoja nutartis teisingumo teismo dėl to, kokios priemonės čia yra priimtinos, kokios ne. Išvada būtų tokia. Taisyklės egzistuojančios e, kai kuriuose šalyse, kai jos buvo perkeltos nacionalinė teisė, kelia tam tikrų keblumų. Tačiau ta, ta direktyva iš esmės nepakeitė nacionalinės tvarkos šioje srityje valstybėse narėse. Mes turime telkti savo pastangos, stiprindami administracinį bendradarbiavimą, nekeisdami pačios direktyvos. Ir tai yra svarbiausia sąlyga. Aš neatsakiau kai kuriuos klausimus, kuriuos man uždavėte prieš posėdį, tačiau diskusijų eigoje, jeigu, jeigu norėsite, galėsime detaliau apie jūs pakalbėti. Ačiū. For... Ačiū jiems visiems, kad atsakėte į užduotus klausimus. Mes dabar turime galimybę užduoti dar papildomus klausimus mūsų pranešėjams. Prieš. Uh, E, užduodant klausimus, jeigu norite užduoti juos, tada mes, mes turime suteikti dar galimybę atsakyti į juos. E, todėl neskubėkite per daug. Pirmas, e, panas Liudviksonas. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių mūsų svečiams, nes tikrai daug buvo, labai daug buvo kalbėta apie Viking um, Leval ir kitus pranešimus. <laughs> Tačiau aš lab, mane labai stebina teismo samprotavimai. Dabar esame tokioje situacijoje, kuomet profsąjungos pareikalavo žalos atlyginimo. Ir iš profsąjungų pusės rečiau kalbama apie tai, kad nesilaikoma susitarimų tarptautinės darbo organizacijos. Darbuotojams tenka dirbti daugiau už atlyginimą, kurį negalima net vadinti tinkama, tinkamu atlyginimu. Aš pats ilgus metus esu dirbęs Švedijoje profsąjungų organizacijose ir tikrai mačiau, kas vyksta su visais tai žmonėmis, kurie buvo išnaudojami darbdavių rimtų darbdavių. Bet čia tiesiog kalbama apie tikrai apie socialinį dempingą, ne daugiau, nei mažiau. Čia kiltų klausimas, kaip apskritai galėjome prieiti iki tokios situacijos, nes direktyva lik ir turėtų apsaugoti komandiruotus darbuotojus, tačiau čia mums aiškiai sakoma, kad nereikėtų geresnių sąlygų Ir nereikėtų taip pat ir mm, mažiau palankių sąlygų profsąjungų prasme tiems darbuotojams, kurie dirba ne savo šalyje. Ir tuo pačiu reikalaujama tų pačių atlyginimų už tą patį darbą. Ir akivaizdu yra visiškai, na, yra visiškai akivaizdu, kad turime peržiūrėti šitą direktyvą, kad <clears throat> ištaisytumėm tas problemas, kurios, kurias susijusios būtent su sprendimais šiuose bylose. Ir aš norėčiau sužinoti, ar Business Europe ir komisija suvokia situaciją, nes juk yra įmonių, kurios e, konkuruos dabar su tomis įmonėmis, kurios yra visiškai nėra apsidraudusios. Na, aš neprieštarauju konkurenciją, bet konkurencija turi vykti vis tik tai lygiomis sąlygomis. Ir jei Na, aš manau, ar nereikėtų pasik, pakviest, paprašyti valstybių narių ratifikuoti Tartunės darbo organizacijos e, konvencijos. Dabar mes turime bendrijos teisės aktus, kurios, kurie visada atitinka e, konvencijos. Ir gaunasi, kad ES remia tokias valstybės pri, prisiduria prie tokių valstybių, kurios taip pat nesilaiko konvencijos kaip Albanija ir kitos. Ačiū. Ačiū, mes neturime daug laiko ir jeigu mes norime sulaukti atsakymo į jūsų klausimus, tada galbūt apsiribokite tik tai specifiniais kokiais nors klausimais ir trumpesniais. Galbūt vieną su pusę minutės kalbėkite, bet nedaugiau. Mes neturime čia dabar laikrodžio, mes negalime sustabdyti jūsų, tačiau kalbėkite kuo trumpiau, ponas, ponas Kristinsenai. Ačiū, pirmininkė. Kuomet Danija pakeitė taisyklės, tai tai buvo padaryta todėl, kad Danijos modelis buvo sukritikuotas teisingumo teisme. Ir visi pritarė tam. Taigi aš turėčiau du konkrečius klausimus komisijai, nes yra tam tikrų dalykų, kurie mane tiesiog pribloškė. Jūs kalbėjote apie vidaus rinkos taisyklės. Mes čia turime socialinę horizontalę išlygą, ir kalbama apie pagrindinių teisų hartiją. Ir aš norėčiau žinoti, kas dabar vyksta su ta hartija, lyginant su teisė e, vesti kolektyvinės dėrybas. Jeigu visi komandiruoti darbuotojai turėtų dirbti blogesnėmis sąlygomis nei savo kilmės šalyje, tai akivaizdu tikrai čia kyla kažkokios problemos. Ir aš norėčiau, kad mes turėtumėm tam tikras taisyklės, kad viskas būtų aišku ir akivaizdu, nes ilgalaikėje perspektyvoje tikrai mes nebegalėsime veikti, jeigu tas modelis bus nuolatos kritikuojamas ir e, smerkiamas. Ačiū. Uh, Mr. Clark. Ačiū labai trumpai kalbėkite, gal prašau, ponas Clarkai. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Jūs e, e, jau pakankamai ilgai dirbate Europos parlamente ir matėte, kad Europos Sąjungoje e, yra daug žmonių, kurie dirba kitose šalyse. Aš esu, aš esu mokytojas. Ir mes, mokytojai, iš tikrųjų galėjome važinėti po visą Europą, tik, tačiau įstojus, tik sukūrus bendrąją rinką, mums pasidarė sunkiau. Kasgi atsitiko? Kolektyvinės sutartys mus atvedė į tokią situaciją, kai kad e, yra, sakykime, nustatomas yra toks, toks minimus atlyginimas, kuris netinka, pavyzdžiui, vienai arba kitai šaliai. Vadinasi, e, e, teisingumo teismas tiesiog braunasi į kai kurių valstybių teisę. Taip. Čia iš, iš tiesų dabar E, kalbame apie streikus ir kolektyvinės sutartys, kurie, pavyzdžiui, neprimtinos kai kuriams valstybėms narėms. Ačiū, ponia Figraida. Muito obrigada. Eh, as eh, intervenções. Ačiū, ponia pirmininkė. Tikrai ateidžiai klausiausi visų pasisakymų. Ir jie sukelia man daug klausimų, esminių klausimų į kuriuos nebuvo atsakyta nei sutartyje, nei e, darbuotojų komandiraujant direktyvoje. Ir taip pat e, teisingumo teismas į tos klausimus neatsakė. Nes kas čia buvo svarbiau? Čia buvo pervertinta e, įmonių teisė ir buvo nuskriaustos darbuotojų teisės. <clears throat> Ir šitas klausimas, na, jo požiūriu buvo tiesiog imtasi skirtingo, skirtingo taikymo metodų ir turime dabar pripažinti, kad lygi, lygaus atlyginimo su Europos socialinio modelio e, gynimo teisų lygybės nebeliko. Ir šita socialinio dempingo praktika iš tiesų yra taikoma. Čia pasirema, jo, jie pasirema faktiškai kaip pagrindinių argumentų teisingumo teismo sprendimuose. Ir taip atsitiko lygiai dėl, ir dėl to, kad tiesiog e, darbuotojų komandravimo direktyvoje tai, į tai apskritai nebuvo atsižvelgta ir, ir tai nėra reglamentuojama. Lygiai kaip ir Lisabono sutartyje tai nėra daroma. Na, jeigu dar pasigilintumėm į reikalą, tai aš pasakyčiau, kad vienintelė galimybė išspręsti šitą problemą yra perrašyti Lisabono sutartį ir pasakyti, kad darbuotojų teisės yra nesvarstytinos. Ir joms negali pakengti laisvos konkurencijos ar laisvo įmonės įsteigimo e, teisės, konkurencijos laisvė ir įmonių teisės vis tik yra e, na, ribojamos, ribotos ir jos negali pakengti asmens laisvėms ir teisėms ir darbuotojų laisvėms ir teisėms. Tai turi būti esminis principas, tai turi būti nustatyta sutartyje. O kadangi to nėra sutartyje, tai ir atvira kelią visokiausiams interpretacijoms. O tos interpretacijos visą laiką, ne visą laiką palankios yra darbuotojams. Negaliu pritarti tam, kad nebūtina keisti e, direktyvos ar kad nėra įmanoma pagerinti situaciją. Ir aš manau, kad komisija Tikrai čia turi taip pat prisimti savo specifinę atsakomybę. Ir jeigu neįmanoma susitarti tarp socialinių partnerių, o kaip aš supratau iš Business Europe, tai tikrai yra sudėtinga tokio sutarimo tikėtis, tai tuomet, na, Europos komisija turi imtis priemonių ir pateikti siūlymą bei pamėginti užkirsti kelią tam socialiniam dempingui, bei apginti silpniausiųjų teisės, tai yra darbuotojų teisės. Arba tiesiog liaukite skelbę, kad egzistuoja kažkoks Europos socialinis modelis. Ir nereikia vaizduoti, kad mes gyvename geresnį socialinį situaciją nei kokios Azijos valstybės. Ačiū ponas Farver. Na, žinoma, aš pritariu argumentams, kuriuos pateikė Europos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė. Trumpai, 1919-aisiais tarptautinė darbo organizacija buvo įkurta. Teisė į streiką, į kolektyvinės dėrybas Ir e, visos tos taisyklės buvo numatytos, o dabar komisija stengiasi sumažinti profesinių sąjungų teisės taip, kad profesinės sąjungos išnyktų kaip paskutinė kliūtis visiškai laisvai rinkai. Tokie šūkiai, kaip pavyzdžiui, konkurencingumas, nežinau, kur mus gali nuvesti, kolektyvinių dėrybų negali būti mažose įmonėse, nes neva bus sunkiau atleisti darbuotojus ir panašiai. Na, reikėtų, ko gero, pritarti taisyklė, kad profsisąjungos turi išnykti ir, ir tiek, ar ne? Ir jeigu tokia kryptim uh, e, dirbsime, nesistebėkime, kad žmonės dar ateis mažiau balsuoti į Europos e, parlamento rinkimus. Dėkui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau padėkoti mūsų ekspertams visiems trims E, klausimas be abejo labai sudėtingas. Aš perskaičiau kai kurios dokumentus susijusius su tomis bylomis ir manau, kad dar reikėtų skaityti daugiau, kadangi temos tikrai sudėtingos. Šį rytą komisijos atstovas savo pareiškime sakė, kad dar lieka problemų, kurios yra spręstinos, tačiau esminis dalykas yra surasti, kur slypi problema. O paskui jau reikia ieškoti sutarimų. Jeigu yra įmanoma? Pasakykite mums, kokie yra esminiai skirtumai, e, kai kalbama apie konkrečias problemas ir jų sprendimus siūlomus. Antra, mums dažnai yra sakoma, kad nėra jokios hierarchijos tarp kolektyvinių veiksmų ir ekonominių teisių. Tačiau, kai žiūriu į teismo nutartis, kurios buvo priimtos atsižvelgiant tam tikras aplinkybės, manyčiau, kad teismas svarbesnėmis laiko ekonominės e, sąlygas. Ir sakoma, kad streikas dėje ne visais atvejais yra priimtinas ir leistinas. Ne, sakoma, kad teikti paslaugos teisė yra absoliuti teisė. Turiu nedaug laiko ir neminėsiu detalių, tiesiog užvaig savo klausimą. Mes sakome, kad keičiasi teisės aktai. Tai aš norėčiau paklausti, ar Švedijoje vėl susidursime su kitų laval atveju rytoj. Kas pasikeitė po tų taisyklių pasikeitimo jūsų šalyje? Ačiū, kolega Serkas. Gracias, señora presidenta. Gracias a los tres intervinientes. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems trims kalbėtojams. Aš, na, klausimų neturiu Business Europe ar nes uh, Atsakymai aiškus, tačiau aš turiu klausimą komisijai. Komisijos atstovų kalba čia pasakyta tikrai neišsklaidė mano abejonių. Ir aš norėčiau vis tik jas išsklaidyti. Todėl pasinaudosiu tomis dviem minutėmis, kurios man čia skirtos. Aš, pavyzdžiui, sausinės išgirdau, kad komisijos atstovas tvirtina, kad teismo sprendimai nekenkia darbuotojų teisėms. Kai aš pradedu galvoti, kas sako tarptautinė darbo organizacija šiuo klausimu, ir kai dabar sakoma, kad tai Švedijai, Vokietijai, tarkime, darbuotojų teisės nuo sprendimų nenukentės, Na, supraskite, kad tai paliečia 87-ųjų darbo, taptunės darbo organizacijos konvenciją. Ir tokia šitos konvencijos interpretacija vis tik tai, tarkime, ap... nustumė streikų teisę prie tų teisių, kurios, na, nėra, tarkim, kaip laikomos svarbiausiamis prigimtinėmis. Tai nėra Juk darbuotojas su darbdaviu nesutarė ne dėl streikų teisės. Taigi aš turiu tokį klausimą. Jeigu nėra atmetama galimybė peržiūrėti, tai liktai net, netmetama galimybė peržiūrėti tekstą, tačiau iš to, kaip kalbėjo komisijos atstovas, man susidarė priešingas įspūdis. Tai yra tokia nelogiška situacija. Jis liktai sakė Jis toliau kalbėjo, ypač savo išvadose komisijos atstovos, apie taikymo problemas. Šita direktyva tikrai kvestionuoja pagrindinės e, darbuotojų, Europos darbuotojų teisės ir visiškai nesuderinami dalykai su pagrindinių teisų hartija. Mums reikia daugiau taikymo elementų. Mums reikia daugiau tikslumo, tačiau kaip patikslinti teismo sprendimų interpretavimą, jeigu nepakeisime pačios taisyklės. Ir jau baigsiu, ponė pirmininkė. Mums čia pasakyta, kad nacionalinė teisės aktai išsprendžia problemą. Ne, tos problemos neišspręstos, jos ir toliau kyla. Juk jų yra daug ir jos toliau kils. Nes ar norime ar ne, mums reikės daugiau nei paprastas taikymo reglamentas pirmininkė. Na ir paskutinis deputatas kalbėtas ponas Karoratė. Ačiū, ponė pirmininkė. Per pastarąsias dienas girdėjau daug pagyrų ponų Monti tekstui pateikto komisijai. Na, didžiausia to teksto ir novatoriškiausia dalis jau yra. Būtų taik, jeigu būtų taikoma, Tai reikėtų ne tik tai direktyvos adaptavimo pakeitimų, tačiau apskritai radikaliai ją keisti reikėtų, nes e, ponas Monti ne pusiausvėros čia prašo tarp ekonominių teisių ir darbuotojų teisių. O tos pusiausvėros, jeigu nebus, e, socialinis dempingas yra neišvengiamas. nes e, ir konsoliduotos teisės e, kasdieniai praktikoje, ir įmonių įsisteigimo laisvė, ir jų formos e, nuolatos keičiasi. Ir yra tam, tikras, tam, tikra, tam tikros sąsajos, kurios tapo dabar objektyvos. Jeigu pripažinsime, kad kolektyvinės sutartys, sutarčių teisė sudaryti tokias kolektyvinės sutartys yra būtina, tai turime pripažinti ir streikų teisę ir teisė būti atstovaujamam, nes kolektyvinė sutartis turi būti vykdoma ir ją turi vykdyti tie, kurie e, kuriuos įpareigoja, įpareigoja darbuotojai. Tai tas įpareigotas asmuo ir yra atstovas tarp įmonės ir, ir darbuotojų. Taigi, streikų teisė yra vienas iš pagrindinių tokių instrumentų konflikto. Ir jeigu nenustatysime tos pusiausviros, tai negalime pradėti ir vieningos rinkos. Ačiū. Aš dabar norėčiau užduoti trumpą klausimą dėl įgyvenimo direktyvos. Tai tiksliau e, dėl e, išieškojimo arba priversnių vykdymo direktyvos iš tiesų e, mes turėtume gal pradėti persvarstymą šitos direktyvos. Tačiau e, bet kokia atveju direktyva turi būti vykdoma įgyvenima tinkamai. Mes turime e, labai mažai laiko, todėl galbūt po vieną minutę kiekvienas pasisakykite. Pradėkime nuo profesinių sąjungų konfederacijos. Aš išnaudosiu savo vieną minutę patvirtindama uh, kad ponios Harkin, man atrodo, klausimas yra labai svarbus. Ir pritariu jam. Ir aš laukiu iki paskutinės momento, kad žmonės užduotų šitą klausimą. Žinoma, bet kokia teisė nėra absoliuti. Nu, nors galbūt teisė gyvybė e, yra artima toms absoliučiams teisėms. Tačiau netgi teisė į mirtį gali truputį apriboti teisę gyvybę. Bet, ko, bet kokiu atveju mes kalbame apie balansą apie subalansavimą. Tačiau aš nematau šio, šio atveju uh, jokio balanso. Mes turime darbuotojus, mes profesinės sąjungos, ku, profesinės sąjungos, kurios bando apsaugoti darbuotojus, kurie e, dirba kitoje šalyje. Ir tas būdas, kuriuo mes tai uh, E, siekiame tos apsaugos, e, mes norime sukurti tam tikrą kokybišką aplinką, kokybės darbo sąlygas. E, mes nenorime, kad kiltų konfliktų, sakykime, dėl imigrantų. Žinoma, mes turime bendrą rinką, atviras sienas, tačiau mes norime užtikrinti visiems darbuotojams, kad jie atvykusiems iš kitų šalių vienodas, bent jau minimalias sąlygas. Žinoma, teisė. E, e, u, E, įmonė gali, e, teisės suteikiame įmonėje persikelti į kitą šalį. Žinoma, perkelti savo pagrindinę būstinę, man tai jokių problemų. Tačiau reikia e, apsaugoti visus, kurie kurie dirba tose pagrindinėse būsnėse. Jeigu jūs norite perkelti įmonę į kitą šalį, vien tik todėl, kad norite išvengti, sakykime, kažkokių įsipareigojimų darbuotojams, ap, norite taikyti mažesnį socialinę apsaugą, tada, tada iš esmės turi būti jums sudaromos tam tikros kliūtis. Jūs galite perkelti e, savo, e, savo pagrindinę, e, pagrindinę būsnę, tačiau jūs negalite pažeidinėti sutarties. Taigi, panas Čerutė, jums žodis. Aš, aš buvau prašytas identifikuoti kai kurias problemas. Aš manau, kad dvi problemos E, tai, tai yra e, e, tinkamas balansas su ekonominėmis laisvėmis ir teisė imtis kolektyvinių veiksmų. Tai būtent tai yra, ko siekia teisingumo teismas. Tai ir profesinių sąjungų konfederacija yra, yra prašoma pripažinti, kad yra pirminybė teikiama kolektyvinėms sutartims kolektyviniams e, e, veiksmams. Ir teisingumo teismas bando pasakyti, kaip mes galim pasiekti to balanso. Kitas dalykas, e, kokiamis sąlygomis gali būti taikomas komandiravimo nuostatos. Tai yra pagrindinis principas, kad visoms įmonėms turėtų būti taikoma šita direktyva. Nėra aiškiai sistema, uh, kaip taikyti šią direktyvą, nes e, nėra tokios e, kolektyvinio dėrybų sistemos ir reikia priimti ją patiems. Tai e, problema ne tik sprendžiama ES lygiu. Kitas dalykas, jeigu jūs turite bendrąją kolektyvinę sutartį, ar ji gali peržengti gali peržengti ES teisės aktus, būtent tuos, e, e, e, peržengti tuos dalykus, kurie yra nustatyti komitariamo direktyvoje. Mums tai yra ta problema, kurią mes aptarėme kartu su profesinėmis sąjungomis. Man atrodo, kad mes jau išsprendėme patenkinamai. Todėl dabar būtina pagerinti direktyvos įgyvendinimą. Ir galiausiai komisijai žodis. Uh, whether... Lengviausias klausimas būtų, kada bus parengtas tas tekstas, kurį, apie kurį kalbėjome. Galiu pasakyti, taip jisai pasirodys netrukus. Daugelis pasisakymų buvo su tuo, kad komandiruojim darbuotojų minimalus darbo užmokestis turėtų būti toks pat, kaip ir šalyje dirbančių darbuotojų minimalus atlyginimas. Uh, Socialinės ir ekonominės sąlygos turėtų būti pan, e, apžvelgtos papildomai, kad vaizdas būtų aiškus. Darbo laikas, darbo užmokestis, sveikatos apsaugos taisyklės priimančioje šalyje turi būti e, pritaikytos komandiruojams darbuotojams. Ta gali padaryti dviem būdais - priimant įstatymą arba pasirašant kolektyvinę sutartį. Ką mes galim daryti? O galime nustatyti kolektyvinių surimo būdų, e, nustatytų e, minimalų darbo užmokestį, kuris būt, gal nebūtų e, privalomas visuotinai. Kodėl? Jeigu direktyvoje tai būtų numatyta, tai tuomet reikėtų mokėti didesnius atlyginimus komandiruotėms darbuotojams, kurie būtų didesni negu mokėtų nacionaliniams darbuotojams įmonės dirbančios tose šalyse. Ir būtent dėl to, kad būtų galima iš, visiems užtikrinti vis, visiems vienodas sąlygas komandiruotų įmonių darbuotojams ir nacionalinių darbuotojams, mes ir nenumatėme tokių griežtų taisyklių. Dėl interpretacijos adaptacijos čia problemų didesnių nekyla jokioje valstybėje narėje, nes kolektyvinės sutartys paprastai yra sklandžiai taikomos. Jeigu atsiranda kelia sluoksnė tie susitarimai, vieni bendrai taikomi, kiti ne, tada gali iškilti tam tikrų klaustukų. Norėčiau pasakyti, kad mes kalbame čia apie ekspertų komiteto nuomonę. Mes ją rengėme atsižvelgdami į situaciją Junktinėje karalystėje ir atsižvelgdami į tai, kad buvo stipriai suvaržytas streikų teisė Junktinėje karalystėje prieš kurį laiką. Na, šiaip ar taip yra akivaizdu, kad, kad žvelgiant į tuos pirminės teisės principus, kurie numatyti e, hartijoje, kurie numatyti sutartise ir panašiai, mes matome, kad mes neturime tos antų, a, tų antrinių teisės aktų, kuriuose būtų aiškinama, kaip tie principai, svarbiausi principai turėtų būti gyvendami praktikoje. Mes kalbame apie ekonominės laisvės, kalbame apie E, streiko teisės, socialinės tam tikras teisės, kurios yra numatytos pirminiuose teisės aktuose. Ar numatyti hierarchiją kokią, ar ne, galėtume tokį padaryti, tačiau um, Europos Sąjunga neturi kompetencijos spręsti dėl streiko teisės. Ir tai yra numatyta, tai yra aiškiai surašyta straipsnėje numeris 153. Tad kyla klausimas, ką daryti su pagrindinių teisių sritimi. Kaip jau sakiau, čia ES kompetencija yra ribota. Monti pranešimas pateikė tam tikras rekomendacijas, mes jas atsižvelgėme, dirbame tą kryptim. Kai dėl direktyvos peržiūrėjimų turime tris galimybės. Pirmininkė, atsiprašau, nebeturime laiko. Gal galėtumėte atsiųsti žodinį pristatymą savo raštu. Būtų puiku, jeigu būtų galima taip padaryti, nes yra 12.30 vertėjai turi mus palikti, mes viršijojame mūsų posėdžių laiką ir aš negaliu tęsti posėdžių toliau. Išklausime labai įdomių pasisakymų, visiems Ačiū ir atsiprašau, kad teko nutraukti jūsų pasisakymą, sako pirmininkė. Kitas mūsų posėdis vyks Birželio 23 dieną pirmadienį. Pradėsime darbą 3 valandą tą dieną. Dėkui.